Okay, colleagues, I think we can. Gerbimų kolegos, pradėkime mūsų darbus. Visų pirma, pirmininko pranešimai. Visų pirma, korigendumas dėl investavimo produktų e, reglamento ir atlygio dėl žalos direktyvą 12 e, e, rugsėjo e, koregendum dokumentas buvo išplatintas šio komiteto nariams. 15 rugsėjo e, žalos atlyginimo veiksmų direktyvos korrigendum dokumentas taip pat šiam e, komitetui būtų, buvo išplatintas ir pagal darbo tvarkos taisyklės mūsų komitetas turi e, tuos dokumentus išanalizuoti ir pateikti Europos parlamentui. Pakeitimai susijęs su techniniais dalykais, lingvistiniais dalykais, E, turi būti suderinti su e, tarybos e, žinybomis. Ekonominių reikalų komitetas yra atsakingas už šį darbą ir dėl tos priežasties, jeigu neprieštaraujate, siūlau pateikti šiuos du korigendum dokumentus antrai plenariniai sesijai spalio mėnesį. E, kaip žinia, e, Romoje įvyks 13 e, straipsnio sustikimas, todėl ketvirtadienio mūsų posėdis nevyks. Taip pat nevyks ir mūsų posėdis, kuris yra numatytas antradienį, tai yra spalio 7 dieną, kadangi bus organizuojami bendri klausimai su kitais komitetais. E, dėl busimų klausimų yra numatyti penki klausimai. Nord Hill e, klausimas įvyks 1 spalio nuo 1.30 iki, 4, iki pusė 5. E, ponas Moskovičius, jos klausimas įvyks spalio 2 nuo 9 iki 12. Vestager komisaro klausimas taip pat vyks tą pačią dieną po pietų nuo 18 iki 21 valandos, o komisaras Dombrovski, jo klausimas vyks 6 spalio nuo e, pusė trijų iki pusės e, šešių. Na ir galiausiai e, Katanin klausimas įvyks spalio 7 dieną nuo 10 iki 1 valandos. Papildoma informacija bus išplatinta e, per sekretoriatą per artimiausias dienas. E, dar e, Liepos mėnesį koordinatoriai nusprendė pratesti darbą dėl kovos su pinigų plovimu direktyva. Ir pirmojo svarstymo metu su suderintas e, pirmos svarstymo metu e, sutartas tekstas bus e, to teksto pagrindas. Na ir politinės frakcijos jau paskyrė savo pranešėjus. Tai yra EPP frakcija paskyrė bendrą pranešėją Kristianis Karins. Bet kit iš socialistų frakcijos e, Peter Zeman ACR e paskyrė e, Timothy Kirchhoffą. Alde frakcija paskyrė Nilsonas Tarvas ir Sofija Intveld. GUE NGL paskyrė Angierą Kanį, žalieji zvangygo. Na ir kol kas mes negavome jokios informacijos iš EFD. Dabar dėl trišalių e, dėrykų, dėrybų e, buvo suderintas sprendimas su taryba štai koks. 9 spalio nuo 10 iki 13.30. 4 e, lapkričio nuo 3 iki 5, e, antradienį 25 e, lapkričio Strasbūrė nuo 3 iki 5 ir 16 e, gruodžio nuo 3 iki 5. Dabar mes galime pereiti prie 7, 8 ir 9 darbo tvarkės projektų. Išklausysime E, trijų ESA institucijų pirmininkus. Norėčiau e, pasveikinti jūs čia susirinkusius. E, jūs pristatysite veiklą sukauptą pastaraisiais metais. Taip pat papasakoti, papasakoti apie koordinavimą, ko tikitės e, ateityje iš savo darbo. Taip pat e, norėtum sužinoti, ką Jūs manote apie biudžeto ir išteklių poreikius, kad Jūs galėtumėt atlikti savo darbą. E, žinia, kad šių trijų institucijų pirmininkai pareigė pranešimus raštu apie veiklą šiuos, su šiais dokumentais galėsite susipažinti taip pat ir e, per mūsų internetinę svetainę. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Andrėja Enryje, kuris yra EBA institucijos pirmininkas, taip pat ir bendro Europos priežiūros institucijų komiteto pirmininkas. Prašom, jums suteikiama žodis. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Man šiandieną labai malonu e, čia būti ir kaip e, žinote, šiais metais man tenka pareiga pirmininkauti bendrame Europos priežiūros institucijų komitete. Tad norėčiau pradėti nuo bendro trijų priežiūros institucijų darbo. E, dirbame su tokiais klausimais. Vartotojų apsauga, Europos finansinės rinkos ir institucijų stabilumas bei rizikos įvertinimas. E, nes laikomės nuomonės, kad būtent e, tai yra horizontalūs dalykai, kuriuos reikia skirti dėmesį. Vartotojų apsaugos rytyje E, dirbome pagal e, suteiktus įgaliojimus su PRIPS, mažmeninių investicinių produktų paketu ir draudimo produktais. Bendro darbo rezultatai turėtų matyti 2015 metais. Taip pat dirbome ties e, trim klausimais savo iniciatyvą. Tai yra bendrosios skundų nagrinėjimo gairės priminimai e, finansinėms institucijoms dėl produktų siūlymo mažmeniniams vartotojams ir bendri produktų priežiūros ir valdysinos principai. Norėčiau priminti jums veiksmus, kurių ėmėmės siekdami ženkliai sustiprinti Eurobor ir įvertinti reitingų nustatymo procesus, nes tai turi e, didelį poveikį dvinioninės rinkoms ir taip pat ir mažmeniniams kontraktams su um, finansinio sektoriaus klientais. E, taip pat mes organizuojame vartotojų apsaugos dieną, kurios metu vyksta dialogas su visais e, suinteresuotais asmenėmis. E, kaip suprantame, mūsų bendros pastangos dėl vartotojų juda ta linga, linkme, kurios pagėdavo parlamentas ir komisija savo indėlyje į Europos finansinės priežiūros sistemos priežiūrą. ES finansinių sistemų rizikų bendras įvertinimas vaidina vis didesnį vaidmenį nustatant trijų priežiūros institucijų prioritetą. E, visai neseniai buvo paskelbta ataskaitą šio klausimu ir mūsų ataskaitose mes išryškiname pagrindinės rizikas, tai yra užsitęsusi mažą ekonominį augimą, esant dideliam įsiskolinimui, e, vis dar mažas palūkanas ir sustiprėjusią pelno paiešką bei neiškumus e, kylančių ekonomikų šalių rinkose. E, visos šios rizikos yra įtraukiamos į bankų ir draudimo įmonių testavimą nepalankiomis sąlygomis pastarieji dabar yra atliekami. Be to pastebėjome, kad verslo rizika, informacinių technologijų bei kibernetinis pavojus tampa vis aktualesni ir turi būti nagrinėjami. E, Dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į finansinės problemas, kurios kyla visoms trims priežiūros institucijoms. Visų pirma, dėl 2015 metų biudžeto. Šiuo atveju norėčiau padėkoti komitetui už neseniai parengtą nuomonės projektą, kuriuo pasisakėte už tai, kad būtų skirta daugiau išteklių didesniam užduočių skaičiui e, finansuoti. Be to reikia nedelsiant reikti sprendimą dėl tvirtesnio ir ilgalaikio ESA institucijų finansavimo. Laikomės nuomonės, kad būtų žengtas didelis žingsnis į priekį, jei būtų pereita nuo 100% finansavimo iš ES bendrojo biudžeto prie finansavimo pagal atskirą biudžeto eilutę. Pereikime prie EBA institucijos. E, daug pažangos e, pasiekta rengiant taisyklių rinkinį, yra parengtos pagrindinės apibrieštis dėl reguliuojamojo kapitalo, neveiksnių paskolų, susitarimų atidėti teisminę procedūrą dėl nemokumo, jos yra suderinos, yra, yra naudojamos įvertinant turto kokybę ir testavimą nepalankiamis sąlygomis, yra parengtas bendras bankininkystės taisyklių rinkinys. E, be to, daug padaryta siekiant nustatyti ir spręsti bankų vidaus modelių, kurie naudojami rizikingam turtui įvertinti skirtumus. Be to teikiame komisijai rekomendacijas, kokie turėtų būti reikalami likvidumui, e, prisidedame prie ilgalaikio ekonomikos finansavimo, neseniai paskelbėme ataskaitą apie padengtas e, obligacijas ir šiuo metu baigėme renkti dvi ataskaitas apie pasikeitimą finansiniais popieriais. Daug dėmesio e, skiriama e, direktyvai, kuria nustatoma kredito įstaigų ir finansinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema. E, tai yra labai svarbu bendros rinkos susiskaldimui sumažinti. Na, mūsų darbas yra toli gražu nebaigtas. Atliekame apklausas taip pat atliekama ir testavimas nepalankiomis sąlygomis. Ir nu, matome, kad vis dar yra sričių, kur bendros taisyklės yra skirtingai pritaikomos ir šiuo atžvilgiu reikia papildomų iniciatyvų. Todėl mm, norime virsti e, tam tikrų taisyklių rinkinio sergitojų ir šiuo atžvilgiu norime glaudesnio bendradarbiavimo su komisija, parlamentu ir taryba. E, E, šis dialogas e, būtų naudingas, e, galvojant ir apie EBA įgaliojimus, ar tikrai atsižvelgiant į išteklius ir terminus, jie, juos galima įgyvendinti. ESFS priežiūra parodyti, parodė, kad reikia siekti didesnės priežiūros konver, konvergencijos. Mes atlikome svarbų vaidmenį darant spaudimą uh, E, bankams dėl kapitalo pozicijų sustiprinimo, dėl balansų sutvarkymo. Mm, mes beveik baigėme atlikti turto kokybės peržiūrą ir testavimus nepalankiomis sąlygomis. Ir patys ES bankai ėmėsi svarbių iniciatyvų. Pavyzdžiui, 2013 metų birželio mėnesį 124 bankai išdavė kapitalo priemonių už daugiau nei 120 milijardų eurų, o dar 120 milijardų papildomų kreditų tam pačiam laikotarpiai buvo numatyta. Taip pat rengėme e, priežiūros E, ir įvertinimo proceso gairės, kuriomis gali naudotis visos priežiūros institucijos, vertindamos rizikas bankų sektoriuje. Darbo metodai taip pat patobulėjo. E, buvo aštuoni tarpininkavimo atvejai e, dalyv, kai mes sugebėjome pasiekti susiturimo, kai, kuris taiki, tenkino visas šalis. Laikomės nuomonės, kad mūsų darbas dėl mm, priežiūros konvergencijos galėtų būti dar sustiprintas. E, dar norėčiau pakalbėti apie finansų inovacijas ir vartotojų apsaugą. Čia mūsų pastangos buvo e, ženkliai sustiprintos ir e, šiais metais E, Biržia, e, atsiprašau, vasario mėnesį mes ėmėmės e, veiksmų pagal hipotekos kredito direktyvą ir dabar pradėjome dirbti pagal įgaliojimus, kurie buvo suteikti dėl mokėjimų sąskaitų direktyvos. Taip pat nemažai buvo atlikta darbų savo iniciatyva. E EBA institucija pasaulyje vaidina lyderio vaidmenį, siekiant įsiaiškinti virtualios valiutos keliamus pavojus ir e, rengiame produkto priežiūros ir valdymo gairias, e, siekdami e, užtikrinti, kad skolinimas būtų taip pat ir atsakingas. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Uh, Ačiū ponui Enryje. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bernardino, Jopa pirmininkui. Labai ačiū pirmininkė. Labai diena visiems ir sveikinu jūs pradėjus naują kadenciją, sveikinu su tuo, kad buvote išrinkti. Pirmą kartą kalbuosi su nauju parlamentu ir tai mūsų įsipareigojimų Europos piliečiams dalis ir džiaugiuosi, kad galiu čia būti ir aptarti mūsų darbus. Mes dirbame daugelies ryčių, paminėsiu keletą jų. Pirmiausia, vartotojo apsauga, kuri buvo EPOS prioritetų nuo pat pradžių. Vartotojo apsaugą vertiname dviejopai, tai yra siekiame užtikrinti, kad įmonės yra pakankamai stiprios, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus vartotojams, tačiau taip pat stengiamės užtikrinti, kad vartotojai gaus visą informaciją reikalingą sprendimams priimti, kad jie gauna kokybę, kai jie moka atitinkamą kainą ir kad jie nenusivils nusipirktų produktų. Tai susiję E, mes e, dirbame galvodami apie tai, kaip e, užsimti šią veiklą ir mes esame prieimę sprendimų. Aš paminėsiu klausimus, kur mes dirbame ir mes daug dėmesio skirsime priežiūrai Mes dirbame rengdami e, pagrindinį informacijos dokumentą e, mažmeninės draudimo, e, mažmeninės investicijų draudimo draudimo investicijų produktams. Taip pat mes manome, kad galima pagerinti, yra sričių, kur galima pagerinti vartotojų apsaugą ir sieksime užtikrinti tą geresnę apsaugą dėl reguliavimo dalykų. Mes užsimame ir draudimo, ir pensijų e, sritimis. Mes dalyvavome daug e, baigiant e, sprendimus dėl Solvency 2. Taip pat įsigaliu sprendimas dėl Omnibus 2 ir mes dabar numatome plėtoti techninius standartus ir būtimas gairias, kurios prisidės prie vieningos šios sistemos įgyvenimo Europos Sąjungos. Aš Mes pateikime informaciją komisijai dėl deleguotųjų aktų pagal Solvency 2, pirmiausiai dėl ilgalaikių tam tikrų investicijų kalibravimo, siūlėme inovacijus tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, siekime atskirti e, e, vertimą į vertybinės popieriais e, tam tikro turto pagal riziką atsižvelgiant, taip pat mes dirbame su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir noriu pasakyti, kad rinkos fragmentacija, kuri E, buvo ganėtinai ryški, dabar jau yra mažesnė valstybės narės įgyvendina gairias nuo 2014 metų sausio pirmos dienos. Ir aš manau, kad Solvency 2 yra gyvendinamas kur kas nesekliau. Tartautiniu mastu mes dirbome su ES e, e, federalinė FSB yra suteikusi tam tikrus įgaliojimus šiai tarnybai ir e, siekiama e, sukurti taip pat e, bendrą frondą iš Europos priežios institucijų pusės dėl pensijų. Mūsų darbo, darbas yra skirtingame etape etape mes e, manome, kad profesinės ir asmenės pensijos yra svarbus dalykas taupant lėšas senatvei. E, mes e, daugiausia dėmesio skiriame tam, kad būtų sumažintas kliūtis smulkiam verslui, didesnis skaidrumas, užtikrintas taip pat dirbame toliau techninėje sityje E, spręsdami mokumo dalykus, bandome apibriežti e, bendrą įvertinimą pensijų fondų mokumo pozicijos. Taip pat e, dirbame siekdami patobulinti direktyvą apie pensijų institucijas. Kitas dar svarbus dalykas yra priežiūra Mes daugiau akcentuosime ir e, priežios praktikos įgyvendinimui Mes dirbame su kitais priežiūros atstovais, e, dalėmis nuomonės apie e, riziką. Šiais metais e, dvi partnerių peržiūrės atlikome, dar trys numatytos. Mes siekėme, kad geriausia praktika būtų gyvenama valstybėse narėse, taikom atitinkamus plėtojame modelius, siekėme veiksmingų rodiklių šioje labai svarbioje sitie, pirmiausiai galvodami apie Solvency 2 Mes taip pat e, esame subūrę priežiūros e, tokią specialią grupę, kuri stebi, kaip vyksta priežiūros procesai ir kaip e, pateiks platesnės informacijos, kuri pateiks platesnės informacijos apie dabartinę padėtį. Dirbame su komisija, su vietos valdžia, pavyzdžiui, Rumunijoje. E, mes atliekame ketvirtinę peržiūrą e, draudimo sektoriaus balanso, taigi labai svarbu šis darbas. Dirbame su nacionalinėmis institucijomis, kad galėtume užtikrinti draudimo priežiūros nuoseklumą ir vientisumą. Tai labai svarbu dėl finansinio stabilumo e, streso testai, kurie buvo minėti labai svarbus, rezultatai bus paskelbti lapkričio mėnesį. E, baigdamas norėčiau pasakyti, kokie mūsų didžiausi iššūkiai. Vienas yra susijęs su išmaniuoju reglamentavimu. Aš manau, kad mes visi turėtume galvoti apie tai žengdami į priekį turėtume galvoti apie tai, kaip užtikrinti išmanų reglamentavimą. Aš turiu galvoje, kad mes turime užtikrinti, jog bus sulaukta pagėdautinių rezultatų, kad mes pasižiūrėsime kas pas, tai, kas pasteisina ir kas ne. Reikia reglamentavimo, kuris atsižvelgtų į vartotojų perspektyvą, taip pat reikia mums į priekį nukreipto reglamentavimo, ir siekti užkirsti kelią problemas, o ne spręsti problemas, kai jau jos susidaro. Ir aišku, jeigu realybė nepasteisina tam tikros taisyklės, reikia jas peržiūrėti. Man atrodo, kad tai labai svarbu žengiant į priekį. Mes įtraukiame visus suinteresuotus asmenys, siekdami užtikrinti konstruktyvų dialogą. Dar vienas pastebėjimas ar iššūkis, tai yra susijęs su e, priežios veiksmingumu apie tai kalbama e, peržiūrinti Europos finansinės e, priežios sistemą. E, turime jau reglamentą, kad galėtume dirbti toliau. Mes turime sustiprinti savo nepriklausomumą. Jau buvo paminėtas biudžeto klausimas taip pat reikia bendrų priežios taisyklių, vidinių modelių. Mes turime taip pat sustiprinti savo paėgumus, pateikti gerą informaciją apie rezultatus nacionalinėms institucijoms. EJOPA e, ateityje e, turės koordinatoriaus vaidmenį. Ir tokiu būdu mes galėsime užtikrinti priežios e, veiksmų derinimo vientisumą Europoje. Aš sveikinu e, rengiamus pranešimus Europos parlamente, taip pat sieksime dirbti su Europos institucijomis, mes sieksime e, toliau dirbti, nes turime jau gana neblogą pagrindą. Now, Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį. Esma. Mėrui Esma vadovui. Ačiū pirmininkė, ačiū ir suteiktą žodį. Dėkuoju Roberto. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs pradėjus dirbti arba pratesos darbą Europos parlamente ir šiame svarbiame komitete. Finansų reguliavimo reforma ES, kurią galima vadinti bendro kapitalo Europą arba kapitalo rinkos sąjunga, per pastarosius penkerius metus ženkliai pasistumėjo į priekį. Atėjo apsisprendimo momentas užbaigti bendros finansinių paslaugų rinkos formavimą. Reforma buvo būtina ne tik išspręsti problemas, kurias atskleidė finansinė krizė. Ji yra pagrindinio tikslo užtikrinti Europos ekonominį atsigavimą dalis. Tačiau reformos potencialas nebus panaudotas maksimaliai, jei bendras taisyklių rinkinys nebus pritaikytas vienodai, o priežiūra nebus pakankama, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų turėti iš jos naudos kasme, kasdienime gyvenime. ESA ESMA šioje srityje vaidina esminį vaidmenį, didindama investuotojų apsaugą ir siekdama stabilių bei tinkamai veikiančių finansinių rinkų, rinkoje rinkų ES. ESMA buvo sukurta prieš 3,5 metų ir nuo, ta, nuo savo atsiradimo prisidėjo prie Europos bendro taisyklių rinkinio rengimo, ruoždama techninius standartus ir gairias, konsultuodama ES institucijas, konkrečiai Europos komisiją, tokiuose srityse kaip išvestinės rinkos priemonės, rizikos draudimo fondai, privatus akcijinis kapitalas, skolintų vertybinių popierių pardavimas didelio dažnumo priekyba ETF, investicijos ir teikdama finansinę informaciją. Per pastastruosius 12 mėnesių esmė parengė 22 techninius standartus ir konsultacinius dokumentus Europos komisijai, parengė septynis gairių rinkinius, kad būtų galima baigti darbą su teisėkuros projektais dėl kredito reitingo agentūrų, prospektų, rinkos infrastruktūrų, Europos socialinio verslumo fondų ir Europos rizikos kapitalo fondų. Šiuo metu mes rengėme taisyklės, kaip praktiškai turėtų būti įgyvendinti MIFID 2 reikalavimai. Aš nenoriu pristatinėti viso atlikto darbo rengiant taisyklių rinkinį, nes apžvalgą ir statistinius duomenys galite rasti priedę, kuris buvo išplatintas. Noriu pabrėžti, kad viso politikos proceso metu mes tengiamės kiek įmanoma įtraukti visus suinteresuotus asmenis. Organizuojame klausimus, sustikimus, konsultacijas. Mes dirbome ir toliau dirbsime su suinteresuotų organizacijų atstovais, kurie atstovauja vartotojus, investuotojus ir rinkos dalyvius taip pat ir su vertybinių popierių rinkos interesuotų asmenų grupe. Pateiksiu porą pavyzdžių. Šiuo metu mes nagrinėjame apie 800 atsakymų, kuriuos gavome diskusijų dėl MIFID 2 metu, bei konsultacinius dokumentus. ESMA gavo daugiau nei 1500 klausimų apie EMIR Europos rinkos infrastruktūros reglamento gyvendinimą. Esame sėkmingai sukūrę tiesioginės priežiūros režimą ES lygmeniu. Prižiūrime 23 kredito reitingų agentūras, atliekame tematinius tyrimus, lankomės vietose, analizuojame, kokią informaciją kredito reitingų agentūros teikia visuomeniai, stebime, kaip įgyvenami teisumų veiksmų planai. Šiuo metu birželį esame pirmą kartą pritaikė vykdomoje priemonę ir nubaudė Standard Poor's Credit Market Service už tai, kad e, pastaroji nesilaikė tam tikrų organizacinių reikalavimų. Emir suteikia išvestinių vertybinių popierių rinkai daugiau skaidrumo, nes įvedami privalomo informacijos teikimo sandorių duomenų saugyklai reikalavimai. Nuo 2013 metų lapkričio buvo išregistruotos šešios duomenų saugyklos, kurias ESMA dabar prižiūri. Įsigaliojus privalomą informacijos teikimui pagal EMIR, į sandorių, daugyk, e, sandorių duomenų saugyklas pradėjo plaukti duomenis. 2014 metų birželio 30 dienai duomenų saugyklos buvo, buvo pranešta apie 1 milijardą naujų sandorių. Reguliuotojai turi arba turės prieigą prie tokių sandorių duomenų, o tai padės geriau įsivaizduoti, kokia rizika riziką kelia šios rinkos. Dėl investuotojų apsaugos ir stabilumo ESMA pagerino, pagerino turimus duomenis ir informacijos rinkimo gebėjimus. Vertybinių popierių rinkų rizikos yra, pavyzdžiui, reguliariai nustatomos ir skelbiamos ESMA tendencijų rizikos ir pažeidžiamumų ataskaitoje, kuri gali padėti investuotojams ir kitiems rinkoms dalyviams geriau įvertinti pagrindinius produktus ir rinkos pokyčius. Kai dėl priežiūros praktikų konver, konvergencijos, kaip ir sakė kolegos, mes naudojame įvairias priemonės, įskaitant ir klausimynus, nuomonės bei kolegų peržiūras. Kai dėl kolegų e, peržiūras, e, peržiūrų. Mes sustiprinome savo naudojimus metodus, įtraukėme daugiau apsilankimų e, vietoje, vietose. Toliau, kadangi pername prie įgyvendinimo laikotarpio, tarpio, E, priežiūros e, konvergencija tampa prioritetinė esma veikla ir tam mes ketiname skirti daugiau lėšų. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį tai, apie ką kalbėjo ir Gabrielis, ir Andrija. Tai yra, kad reikalingas stabilus biudžetas. Mūsų valdyba laikosi nuomonės, kad teisėkuros institucijos turėtų padidinti esmą finansavimą per finansų rinkos dalyvius, kuriems reikia esmą įsikišimo. Taip pat turi būti padidinta ir ES skiriama dalis ir nustatyta esmai skirta biudžeto eilutė, kuri būtų tvirtinama atskirai teisėkuros institucijų. Stabilesnės biudžetas užtikrintų, kad ESMA atliks savo misiją, tai yra pagerins investuotojų apsaugą ir rems stabiliai ir tinkamai veikiančias finansų rinkas. Dėkuoju. Thank you. Thank you. Now I uh, open the floor for... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams ir pirmasis kalbėtojas Purke Bals Priminsiu, kad galite kalbėti po penkias minutės. Nenorime, kad būtų per daug klausimų, kad per daug žmonių pasisakytų, nes penkios minutės bus skirimos ir atsakymams. Žodis jums. Pans Bals. Turiu klausimą visiems, bet galbūt pirmiausia kreipsiuos į Gabriel Bernardino ir Steven Major. Pirmiausia, Gabrielį Bernardino. Grįžtų prie proporcingumo, tai mano mėgstamiausia tema. Kaip ES toliau laikysi savo įsipareigojimų dėl proporcingumo? Ir taip pat norėčiau sužinoti daugiau dėl laiko grafiko, ypač dėl to, kad mokumas 2 yra vėluojamas taikyti. Kaip EIOPA užtikrins, kad deleguotų aktų rengimo procedūra būtų sėkminga? Ir Stevenai, ESMA techninės rekomendacijos. Kaip ESMA ketina užtikrinti nuoseklumą su kitomis direktyvomis ir suderinamumą su kitomis direktyvomis ir praktikomis. Jeigu pažiūrėtume į investuotojams teikiamas konsultacijas, tai pirmiausia svarbi jų kokybė. Be to, infrastruktūra labai svarbu, tačiau teisėkros atstovų nuomonė taipogi. Ačiū. Pirmiausia, dėl proporcingumo. Aš visuomet gyniau proporcingumą mokumas 2 priemonėje ir taip pat komisijai patarėme deleguotusius aktus renkti atsižvelgiant į proporcingumą. Tačiau pirmiausia, ko sieksime ateityje? Kiek, visose mūsų gairėse bus skirsnis skirtas proporcingumui. EOPOI visos darbo grupės skirs dėmesį, kad taisyklės būtų proporcingos. Taigi visose standartuose, visose gairėse bus minimas proporcingumas. Ir dar vienas dalykas, esminis įgyvendinimas. Proporcingumas, žinoma, vienas iš pagrindinių es teisė, kurios principų jo laikomas ir mokumas 2 atveju. Tačiau, kai mokumas 2 bus įgyvendinamas, kaip tai padaryti proporcingų būdų? Ir mes išleidome tokį gerųjų praktikų vadovą prižiūrėtojams ir ten įtraukiami ir su proporcingumu susiję elementai, pavyzdžiui, gera valdysena ir taip toliau. Mūsų prižiūrėtojai taipogi atsižvelgs į proporcingumo elementą, kad e, priimti teisės aktai būtų įgendinami proporcingų būdų. Tai vienas iš mūsų prioritetų. Dabar dėl laiko grafikų Darome prielaidą, kad deleguotai aktai bus parengti šiemet, mes tikėjomės, kad tai bus padaryta rugsėjo mėnesį, atrodo, kad šiek tiek uždelsime. Mes esame pasiruošę ir ketinome surenkti viešasias konsultacijas dėl gairių, kurių gali prireikti tam, kad įsigaliotų mokumas 2 jau nuo 2016 sausio pirmos dienos, bet Jau 2015 metais reikės pradėti laikytis mokumas 2 reikalavimų. Taigi vyks konsultacijos dėl standartų ir gairių, vėliau kažkada šiemet ir komisija galbūt, e, jeigu paskubėtų, parengtų deleguotus aktus laiku, tai ELPA bus pasirengusi. Ačiū. Steven Major. Aš manau, kad bus įdomu visiems išklausyti ir mano atsakymą, jeigu aš teisingai supratau klausimą, nes klausius vertimo. Mes pagal MIFID 2 turime prisimti tokį patarėjo vaidmenį investavimo srityje. Pirmajame ligmenyje nurodytos labai aiškios gairės dėl nepriklausomų konsultacijų ir portfelio valdymo, kur teisės aktų leidėjai labai aiškiai pasakė, kad už tokias konsultacijas e, neturi būti mokama vidiniams konsultacijoms bus taikomas kitas modelis, esma galės teikti konsultacijos komisijai ir, ir taip vadinamas kokybės gerinimo konsultacijas bus galima teikti. Taigi mes susipažinome su tekstu, ten neužkertamas kelias, visiškai neuždraudžiama uh, teik, atsilyginti kažkokiamis paskatomis, tačiau tai turi būti padaryta atitinkamomis sąlygomis ir tai turi sieti su kokybės gerinimu. Tai pirmiausia, turi būti nukreipta į mažmeninius investuotojus, kad jie galėtų priimti teisingus investicinius sprendimus. Ir reakcija iš atitinkamų subjektų tikrai buvo gana palanki. Ačiū, Elisa. Ačiū dar kartą, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už nuveiktą darbą, nes iš tikrųjų aplinkybės buvo sudėtingos, manau, tai buvo sudėtingas laikotarpis ir kaip parlamentas Mm, norėjo, kaip parlamentas iš jūsų tikėjosi, jūs taip ir sureagavote. Labai to džiagiuosi. Bendro pabudžio klausimas jums visiems. Pirmiausia, kaip vertinate padėtį? Ar turite pakankamai personalo ir išteklių, kad galėtumėte įvykdyti savo užduotis, nes Tikriausiai teisės aktų leidėjai jums tikrai nemažus reikalavimus kelia. Kitas dalykas, ar manote, kad yra kažkokių valdysenos problemų pačiose institucijose? Ar jūs kaip atitinkamų tarnybų pirmininkai galite vykdyti savo funkcijas? Ar, ar yra kažkokių tai kliučių, ar jums trukdo kažkokie kiti subjektai ir jeigu tokių kliučių yra, kaip jūsų manimų geriausiai jas pašalinti. Taip pat ponas Enryja savo pasisakymę minėjo būtinybę sustiprinti ryšius tarp skirtingų sričių, padidinti jų saveikumą. Galvoju, pavyzdžiui, apie ECB, Europos centrinį banką ir, pavyzdžiui, apie didelį banką Portugaliją, kur ryšiai tarp skirtingų banko padalinių, tarp skirtingų žaidėjų lėmė tai, kad priežiūros kokybė buvo labai bloga. Ar manote, kad yra tokių kažkokių tai hmm, kliuvinių, ar jūs manote, kad jums pavyks jas pašalinti, ar jūs galėsite įvykdyti savo užduotis? Ačiū. Kas nori atsakyti dėl biudžeto? Labai ačiū už klausimą dėl biudžetinių pajėgumų. Dabar atrodo, kad vis didėja atotrukis tarp mums kelimų uždavinių ir mums skiriamų išteklių. Galiu pateikti skaičius, tačiau mums svarbiausia, kad tikrai sunkiai kapstomės atvirai sakant. 46 priežiūros koledžai ir nuolatinių darbuotojų yra 8, o kai įsigalios bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva, tuomet dar 46 nauji dariniai turės būti sukurti, o išteklių neturime. Ir sprendimas išaldyti mūsų biudžetą tikrai apsunkina mūsų darbą ir kliūdo mums vykdyti savo uždavinius. Pamatysite mūsų programą, kuri re, parengėme praeito mėnesio pabaigoje, mes dabar perskirstome prioritetus. Ir kai kurie uždaviniai, kurie liko dar nuo praeitų metų, atsidūrė antroje prioritetų kategorijas. Tai yra, jeigu turėsime išteklių, tos uždavinius įvykdyti, juos įvykdysime. Jeigu ne, tai vėl juos nukelsime ateičiai. Valdysena. Valdysena veikia neblogai ir Dabar viskas sprendžiama kvalifikuota dauguma ir dvigubą kvalifikuotą daugumą, bet vėlgi sprendimų prieimimo sistema gana sudėtinga, reikia viską derinti su ECB ir bus atitinkama valdyba, nuolatinė valdyba, kuri turės tam tikrą skaičių balsų, Ir apie tai taip pat reikia pagalvoti, kalbant apie valdyseną. Dėl saveikumo, dėl saveikumo ir ryšių tarp skirtingų grupių. Taip yra buvę atvejų, kai bankai ir bankų filialai kažkokios mm, sąsajas turėjo su draudimo įmonėmis ir ne visos tos sąsajos buvo įtrauktos į konglomeratų direktyvą. Bedrai paėmus um, um, iš priežiūros perspektyvos konglomeratų direktyva nėra pakankamai gerai. Gera, manau, kad komisija turėtų parengti ambicingesnį pasiūlymą, nes man nepatinka, kaip ši direktyva veikia dabar. Labai trumpas atsakymas. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėl žmogiškųjų išteklių ir pajėgumų. Mes dabar turime susidėlioti prioritetus. Tai reiškia, kad negalime įvykdyti visų įsipareigojimų, kurie mums yra numatyti. Mes rengiame taisyklės, jeigu rengiame gairias ir standartus, norime, kad jie būtų nepriekaištingos kokybės, taip pat užtikrime tiesioginę priežiūrą, tačiau taip pat vertiname riziką, renkame duomenis, yra daug duomenų rinkimų, įsipareigojimų pagal dabartinius teisės aktus ir su dabartiniais ištekliais mes negalime įvykdyti tų terminų, kurie numatyti teisės aktuose. Mes negalime e, laiku pabaigti to darbo, kurį, esame, kurį turime pabaigti, nes neturime tam pakankamai išteklių. Dabar dėl valdysenos. Pirmiausia, kadangi buvo pasirinktas daugumos balsavimas, tai buvo didžiulis žingsnis į priekis ir pagal bendrą, bendrasias taisyklės tai veikia neblogai. Dėl valdysenos sujungimo, aš manau, kad jeigu jūs daugiau norite iš agentūrų, tai tuomet mes turime turėti daugiau galių didesnį prieimą prie duomenų, daugiau galimybės užtikrinti priežiūrą. Ir pagal dabar tarptautinius pagrindų reglamentus mes, sakykime, neturime teisės apklausti žmonių kažkur tai dėl bendros priežiūros. Yra labai daug sąsajų, sakykime, su bankams taikomos taisyklėmis, taisyklėmis ir akcijoms taikomos taisyklėmis ir reikia labai gerai kontroliuoti visas atitinkamas teisės aktų dalis. E, dėl e, poreikių ir išteklių stokos mes E, prarandame daug darbuotojų dėl to, kad iškeliauja į Frankfurtą e, dirbti bendrame priežiūros mechanizme. Mes turėtume pasižiūrėti šį klausimą atidžiau. Taip pat e, reikia žiūrėti lankstumą, lankstumo stogą, <laughs> atsiprašau, stogą taisyklėse, kurias turime taikyti personalui. Taip pat labai svarbu mums gauti mandatą koordinavimo veiksmams e, bendraujant su e, bendru priežiūros mechanizmu. Mums reikia labai glaudaus ryšio su bendru priežiūros mechanizmu, e, nes bankai draudimas yra susiję, norint išvengti problemų, kurias minėjote, mums reikia to. Keis Simborn, ECR. Ačiū. Norėčiau labai padėkoti Jums visiems, ne tik, kad atvykote šią dieną, bet ir todėl, kad Jūs ir Jūsų darbuotojai nuolat bendrauja su ES darybininkais, e, kurie dirba Jūsų srityse. Aš e, E, žinau, kad jūs dirbate, gyvendinate įvairiausias priemonės, prisidė prie deleguotojų aktų, bet e, jūsų užduotis ir bus didžiausia, o mes, politikai, e, savo ruoštą nustatome tam tikrus skaičius. Jeigu pasižiūrėsime į tą išteklių klausimą, kuris buvo ką tai iškeltas, tikrai laikas yra beprecedentinis. Ir norėčiau paklausti jūsų visų, ar jūs visiškai galite e, pasinaudoti galimybę pasitelkti nacionalinius e, ekspertus, pasikviesti juos, kad galėtumėte e, su tokia milžiniška darbų našta susitvarkyti. Kitas klausimas - laipsniškas įvedimas. Aš esu pranešėję dėl CSDR. Uh, ir e, bus priimti atitinkami teis e, deleguotieji aktai. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs galvojate, kada tai turėtų padaryta dėl tam tikrų šio teisėjai kuros akto dalių. Mes galbūt norėtume išvengti didelio, didžio sprogimo poveikio, galbūt reikėtų kai, kai ką įvesti dalimis Ir jeigu tai bus padaryta, tai tada neiškils problemų, kurios visą laiką pasirodo. Galbūt tokiu atveju kai kurios mažesnės institucijos galės e, pasimokyti iš stipresnių, geresnį finansavimą turinčių institucijų. Taigi, ką Jūs galvojate apie e, tą laipsnišką įvedimą reikalavimų? Aš galiu iškart atsakyti į tai Mes, e, aišku, bandome pasitelkti komandiruotus nacionalinius ekspertus ir e, situacija vis tik tai tampa vis sudėtingesnė, nes iš draudimo pusės nacionalinės institucijos turi gyvendinti Solvency 2 mokumo 2 e, direktyvą, taigi jiems irgi reikia specialistų. Pastaraisiais metais buvo labai sunku dirbti ir pasitelkiant nacionalinius ekspertus mes bandome, kaip galėdami tą užsitikrinti, bet tampa vis sunkiau. Norėčiau taip pat e, pakalbėti apie e, nacionalinius ekspertus. Mums yra sudėtinga tą padaryti, nes nacionalinės priežios institucijos e, susiduria su panašiais sunkumais, kai kurios iš jų neturi pakankamai išteklių ir mes e, bandome rasti tų nacionalinių ekspertų, bet nepakankamai jų randame dėl mano minėtų priežasčių. Taip pat e, bandome taikyti prieimimo į darbą įprastinį procesą, bet e, nacionaliniai, nacionaliniai reguliuotojai irgi kenčia nuo taupimo problemų. Dabar laipsniškas įvedimas reikalavimų. Mes bandome rasti sprendimą pagal e, EMIR, taip pagal, pagal e, Centrinių vertinių popierių depozitoriumų direktyvą ir žinome, kad e, tam tikrose srityse yra problemos ypač E, mažesniems subjektams e, pristaikyti prie taisyklių. Pavyzdžiui, mažesniems nefinansinėms ir finansinėms institucijoms gali būti sunku užsitikrinti e, klyringo paslaugas, dėl to reikėtų laipsniško įvedimo, ypač galvant apie centrinį klyringo procesą. Taip pat jūs žinote, kad pagal centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reikalavimus nėra viskas apibriešta ir mes turime galvoti, kaip praktiškai tą padaryti, nes mūsų tikslas yra užtikrinti, kad rinkos dalyviai galėtų vykdyti normaliai e, reikalavimus. Mes pirmiausia turėtume laikytis e, pirmojo lygio principų, bet e, dėl centrinių vertiminių papirų depozitorimų nėra to numatyta pirmame lygyje. Dabar uh, Toyer, uh, Troyer uh, Aldevardu, ačiū už pasisakymą turiu, pasisakymus turiu klausimų. Pirmasis ponui Endrijai. Dėl e, įnašų į bankų pertvarkymo fondą. Ar bus e, atsisakoma apmokestinti juos Prancūzijoje, pavyzdžiui, taip, Vokietijoje ne. Europos bankininkystės institucija E, tarsi turėtų veikti, nes iškraipoma situacija, ne vienodos taisyklės taikomos. Antras klausimas e, dėl institucijų, kurios e, prižiūri vertybinių popierių rinkas. JAV ir ES požiūriai skiriasi. Mes matėme fragmentaciją dėl teisėkros pasiūlymų, kurie reglamentuoja finansų rinką, ar mes galvojame apie bendras taisyklės e, harmonizavimą es lygmenių ir kaip jūs vertinate tokius um, bandymus nuo 1 iki 10, kokį balą duotumėte? Ir kaip jūs matote mūsų padėtį lygnant su JAV? Ačiū. Dėkoju už klausimą. Negaliu daug ko pasakyti dėl pirmojo klausimo. Iš tikrųjų, tiesa yra tai, kad e, nacionalinės mokesčių taisyklės kenkia vienodam traktavimui. E, pavyzdžiui, dėl to, kiek neapmokestinamos kokios sumos ir panašiai, ir dėl kapitalo. Aš e, beje nežinojau, kad skirtingai yra traktuojami mokesčiai įmo įnašai į e, banko pertvarkymo fondą, bet mes e, kaip e, reguliuotojai turėtume žiūrėti tai, kaip galima geresnės sąlygas sukurti vienodesnės, bet ne viską galime padaryti. Dėl bandymų suderinti, harmonizuoti, aš pradžioje bandžiau kai ką pasakyti. Taip pasiekta nemažai pažangos ir pozityvios uh, dėl tų dešimties balų, nuo 1 iki 10, aš nežinau, kiek duoti, bet ne 10 tai tikrai. Mes e, bandome tarsi e, išsemti vandeniną su šaukštu. E, yra kažkas daroma Reikia pagrindinių bendrų apibrėžimų ir mes daugiau kaip 7 tūkstančius duomenų punktų pateikėme pernai e, bankams, kad galima būtų juos pa, kaip galima e, geriau palyginti. O šiaip derinimas, harmonizavimas yra problema. Aš norėčiau trumpai pasisakyti dėl integracijos lygmens kuri jau egzistuoja Europos Sąjungoje, sėkmingai pasiekta yra lygnant su, Europ... su JAV, jeigu teisingai supratau klausimą. Mes matome, kad stabilumo investuotojų apsauga pagerėjo po krizės, bet yra dar daug problemų bendroje rinkoje, jeigu žiūrėsime į tai, kad daug direktyvų virsta uh, reglamentais MIFIR EMIR e, dėl depozitoriumų. E, matome, kad atsiranda mm, e, reglamentai ir mažiai skirtumų tarp valstybių narių, nors maži iš lieka, o jeigu vertintume pagal dešimties balų sistemą, šešis duočiau, pagal Niderlandų sistemą tai būtų labai neblogai. Dėl kapitalų e, rinkų sąjungos, jeigu mes linkime, e, judame link to, tai mums reikėtų kur kas daugiau standartizacijos. Tai dėl taisyklių. Kitas dalykas - konvergencija. Ar visas priežios institucijos vienodai taiko taisyklės, dar reikia daug ką padaryti ir realybė yra tokia, kad mes kol kas negalime e, pasidžiaugti tiek, kiek, pavyzdžiui, dėl bendrų taisyklių. Fabio Demasi, Guevardu. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau užduoti tris klausimus, e, kurie būtų skirti ponui Enryje. Visų pirma, norėčiau išreikšti savo abejonės, kad egzistuoja dar e, didelis konfliktas e, bankų priežiūros srityje dėl ECB. Aš esu įsitikinęs, kad centriniai bankai iš esmės yra atsakingi už likvidumą, už mokumo dalykus. E, pavyzdžiui, Portugalijoje matome, e, Portugalijos e, centrinis bankas buvo atsakingas už finansinių institucijų priežiūrą, matėme, kokios problemos kylo dėl Spirito Santo bankų, taip pat matėme, kokios problemos kylo ir Junktinėje karalystėje, kai ryšys tarp e, nacionalinio banko ir Barclays buvo pernelyg glaudus. E, ekonominė krize prasidėjo nuo, e, galima sakyti, šešėlinės bankininkystės, tad norėčiau sužinoti štai ką Mm, jeigu uh, rizikos įvertinimas nepims šešėlinis bankininkystės, kiek tai sukels problemų. Taip pat žinojau, kad vyko diskusijų dėl testavimo nepalankiomis e, sąlygomis, kad uh, į tą testavimą turėtų būti traukta ir bankų gaunama e, valstybės e, pagalba. Ar taip? Jeigu ne, norėčiau sužinoti įvertinant e, banko turto kokybę, kaip atsižvelgiama į gautą valstybės pagalbą. Taip pat dar norėčiau sužinoti dėl IFRS. Ponas Enryje. Ačiū. Jūs uždavėte eilę klausimų. Pabandysiu, kuo galima trumpiau į viską atsakinėti. Dėl konfliktų, dėl ECB e galimybę atlikti priežiūros e, funkcijas. Na, įvairių yra nuomonių. Yra šalių, kur e, ši funkcija yra atliekama kitų institucijų, tačiau ir tada, tarkim, dėl blogo bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų krizė tampa dar tik tai gilesnė. Kai kurios šalis, e, pavyzdžiui, turi centrinių bankų, kurios, e, kurie atliko e, priežiūros funkciją, bet vis dėlto ir ten situacija finansų sektorija nėra gera. Taigi, kai jau yra kalbama apie vidaus konfliktą, reikia turėti kažkokias gaisrasenės, kurios leistų mums, e, na, e, kuo galima geriau įspręsti tuos konfliktus. Dėl šešėlinės bankininkystės. Tiesa, kitaip tariant, matome teigiamų e, poslinkių. Bankai dabar turi sustvarkyti su savo balansais, turtai, turtas yra pardavinėjamas, jį įsigyja investuotojai, nepriklausantis bankininkystės sektoriui ir taip E, prisidedama prie na, to balanso sutvarkymo proceso, bet to vis daugiau pasikliaunama kapitalo e, rinkomis. Ir taip elgesi dažnai tos, e, tie subjektai, kurie paprastai tiesioginio prieigos prie kapitalo rinkos neturi. Mano manimu, labai svarbu šiuo atveju apsaugoti E, asmenį, tai yra, kuris, e, tarkim, teikia banko paslaugas, suteikia kreditorių ir saugo taupimo, e, tarkim, mokesčių mokėtojas lėšas, veiktų pagal vienodas sąlygas. Dėl testavimo nepalankiomis sąlygomis, dėl valstybės skolos, ją neatsižvelgiam atliekant testavimus. Be abejo, mūsų testavimas yra atliekamas vadovaujantis bankų balansu. E, kai bankas yra restruktūrizuojamas, tai yra, kai yra gauta valstybės e, parama, mums kyla klausimas, kaip kelsius tokiais bankais. Nes paprastai e, E, prašoma tokių bankų sumažinti veiklos mastus ir sumažinti balansą. O mes, kai atliekame testavimą, mes tiesiog pažiūrime, koks yra balansas tai dienai ir neleidžiame to balanso keisti. E, taigi Tačiau vėliau mes galime, tarkim, pateikti papildomą informaciją e, susijusią su e, restruktūrizavimu. Tačiau, kai mes atliekame testavimą, e, siekdami geresnio palyginimo, paimame uh, tos pačios dienos kelių bankų balansus ir juos palyginame, o dar bankai po to gali, pažiūrėjau, pateikti papildomos informacijos, jeigu, kaip prašom, tarkim, komisija. Įvairiose srityse e, mes e, stengiamės e, suvokti, kokie yra skirtingi apskaitos standartai. E, kuriais vadovaujasi, tarkim, skirtingai pa, e, bankai. O mes norime turėti tokius bendrus vardiklius, kurie leistų mums e, palyginti bankus Europos Sąjungoje. Vis dėlto matome, kad nepakankamai gerai yra gyvendamas IFRS nors e, priežiūros institucijos yra pateikusios gairių, tačiau šioje srityje taip pat reikalingas didesnis harmonizavimas. Pangygal, prašome žalių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. E, pereitais metais mes patvirtume pranešimą dėl uh, E, teisinio pagrindo trims e, ESA institucijoms ir e, komisija neseniai paskelbė jūsų pačių nuomonę to pranešimo atžvilgiu. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie mūsų darbą ir kas būtų, jeigu pavyzdžiui, E, nebūtų peržiūrėtas tas teisinis pagrindas, e, kuriuo jūs veikiate, bet būtų tesiami tolesni darbai esant dabartiniam pagrindui. Taigi, kur būtų trūkumai ir privalumai. Taip pat norėčiau užduoti konkretų klausimą EIOP institucijai. E, komisija šiuo metu dirba dėl pasiūlymo E, kapitalo e, reikalavimų kalibravimo e, pensijų institucijom. Ir IOPA neseniai pateikė savo nuomonę. Šiuo klausimu yra parengti ir deleguotojų aktų projektai Norėčiau sužinoti, kuo jūs pagrindžiate savo nuomonę ar kažkokiais moksliniais tyrimais ir ar tai atitinka realius duomenis. Panas Bernardinio. Ačiū už išduotus klausimus. Pirmasis klausimas. E, dėl IFRS e Mes, aišku, sveikiname Europos parlamento pranešimą. Jame e, kalbama apie dauguma aktualių mūsų klausimų, iššūkių, su kuriais mes sustarėme, tiek kalbant apie valdymą, tiek kalbant apie pirmininkų vaidmenį. Taip pat e, kalbama apie tokį pasaulį, kur būtų daugiau priežiūros. Tačiau tam e, tikrai reikės pokyčių teisinėme pagrinde. E, tikėkime, kad komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą šiuo atžvilgiu. E, yra pateik, pateikta rekomendacijų, e, kurio, kuriomis mes vadovaujame, pavyzdžiui, dėl įgyvendinimo, dėl reglamentų įgyvendinimo. Aš manau, kad mūsų gyvenimas tikrai palengvėtų, jeigu nu, teisės pagrindas, kuriuo mes veikiame, būtų pakeistas. Uh, Dabar dėl e, vertybinių popierių kalibravimo. Pereitais metais mes parengėme pranešimą, kur sakėme, kad reikėtų e, užtikrinti ir skirti du dalykus, tai yra didesnės kokybės vertybinius popierius nuo mažesnės e, kokybės vertybinių popierių. E, Mes pastebėjome, kad e, na, paprastesni vertybiniai popieriai e, sukelia mažiau e, problemų, e, mažiau pasižymė kažkokiu m, mm, rizikungumu, todėl e, jiems turėtų būti taikomi mažesni reikalavimai. E, kai dėl kalibravimo laikotarpio, tai mes e, atlikome analizę pradedant nuo krizės pradžios, kai tas kintamumas buvo didžiausias. E, Mes norime vadovautis kuo paprastesniu požiūriu. Aišku, galima lysti detalės, žiūrėti į mm, kitus e, skirtumus, tačiau mums svarbiausias dalykas yra tai, kad tas, e, ta kalibracija būtų pagrista esama rizika. Nes jeigu mes e, elgsimės kitaip, tai tiesiog apgaudinėsime save. Ne vieną kartą mačiau ir sakiau, kad e, pensijų fondai ir draudimo fondai turėtų suvaidinti vaidmenį, e, užtikrinant tvarą ekonomikos augimą. Tikrai būtų keista, jeigu ir toliau tęsustųsi tokios situacijos, kur e, daug dėmesio būtų skiriama bankų sektoriui, Vietoj to reikėtų daugiau dėmesio skirti ir kitoms finansinėms institucijoms. E, tai yra draudimo įmonėms ir pensijų fondams. E, labai įdomu, ar pačios, pažiūrėjau, draudimo įmonės gali įvertinti riziką. Ir šiuo atveju mes e, nekabam apie didelės įmonės, ar jos gali uh, Tarkim, mažos ir vidutinio dydžio įmonės gali atlikti vertybinių popierių rizikos įvertinimą. Dėkoju. 30 sekundžių. 30. 30 sekundžių. Pabandysiu per 30 sekundžių. Pirmiausia, investuotojų apsauga ir aktyvesni veiksmai šioje srityje. Labai gerai, kad jau dabar yra įsigalioja atitinkami teisės aktai ir kad turime taip pat ir techninės konsultacijas, techninius standartus MIFIR kontekste, tai padeda įgyveninti tikslus. Vėlgi, priežiūros sujungimas, čia galime taip pat geriau išnaudoti išteklius, jau minėjome, kad išteklių klausimas labai skaudus, bet to norime daugiau įgaliojimų rinkti informaciją apie nacionalinės priežiūros praktikas. Uh, Skaidrumas, rengiant standartus, manau, kad galime žengti tam tikrus žingsnius, užtikrinant geresnę discipliną, teikiant e, ataskaitas e, rinkos veikėjams, suinteresuotiems žaidėjams. Dabar Bernan Mono. Ja. Et pour... Aš norėčiau paklausti apie uh, e, priežios institucijų veiklos ir pasidalymo uh, e, pareigomis, jeigu važysime į bankų priežiūros instituciją, e, ne viskas yra daroma pagal mandatą. Taip pat, techniškai kalbant, iki 14 metų nebus taikomas tam tikros taisyklės. E, ir aš noriu paklausti daugiau apie numatomą belgų priežios institucijos veiklą ir koks bus e, poveikis kiekvienai valstybei narė. Taip pat matome uh, E, kas vyksta eurozonoje. Dabar visi kalba savo kalbą. Ir e, ponas Dragis taip pat e, atliks tam tikrą priežios vaidmenį. Bankų sąjungos pirmas ramstis yra rizikos vertinimas. Ir aišku, bankų priežios institucija bus pirmoje fronto linijoje. Ir jau 11 metais buvo atlikti e, pirmieji e, atsparumo sukretimams testai, bet nedaug buvo toli siekiančių išvalgų padaryta. E, dabar numatoma atlikti naujus tokius testus, taip pat atlikti turto kokybės peržiūrą. E, bet vėl bus bankų priežiūros institucija, kuri uh, turės užtikrinti tvarę priežią visos bankų, sist, e, bankų sistemos. Ir šis vaidmuo bus ypatingas, nes tai pasirinko komisija. Taip pat e, kitas klausimas yra pradinė priežiūra ir norėjau paklausti, ar jūs pasitenkinsite kol kas jums numatytų vaidmenių, ar iš tikrųjų e, bandysite žiūrėti plačiau, nes jeigu pasižiūrėsime į mokumo situaciją, žinome, kokia ji yra prasta. E, aš noriu jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad reikėtų E, visą priežiūrą priskirti bankų institucijai. Ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip e, jūsų darbai atsispindės įgyventinant e, kitą Europos semestrą. Ir ar jūs ketinate savo darbų, savo vertinimų rezultatus paskelbti visuomeniai? Labai ačiū. Aš nelabai e, esu tikras, kad viską supratau, ką jūs klausėte. Bet pagrindiniai klausimai. Reikia aiškiai pasakyti, kad ECB neatima mūsų e, užduočių. Europos bankininkysės institucija niekad nebuvo tarnyba tiesiogiai prižiūrinti uh, bankus. ECB uždaviniai priežiūros sityje bus e, susijęs su tais, ką darė nacionalinės institucijos. Aišku, aš nesakau, kad tai nepakeičia viso vaizdo. Pasikeis daugas ir keletoje sričių. Pirmiausiai, ECB mūsų prašys parengti bendras vienodas taisyklės, nes ECB bus sudėtinga taikyti skirtingas taisyklės bankams e, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Reikės derinti standartus ir dėl atsparumo testo aš jau esu sakęs jūsų komitetui, kad mums nelabai patinka teisinė e, mūsų prievolių uh, E, struktūra, nes mūsų reputacija atsiduria pavojo, mes neturime teisinės e, prievolės atlikti tų testų, mes tik tai inicijuojame juos ir koordinuojame. Bet mes visoms ES institucijoms rekomendavome vykdyti turto kokybės peržiūrą eurozonoje, bus atliektas išsamus vertimas ECB tą darys už eurozonos ribų, mūsų rekomendacijomis bus vadovaujamasi ir e, tas atsparumo testas bus e, vienas, mes daugiausiai dėmesio skiriame metodikai, informacijos atskleidimui ir kompetentingų institucijų darbui, nes visose valstybinėse narėse e, visiems bankams bus tai taikoma ir e, bus labai svarbu. Mums e, turėsime galimybę padlyginti bankus veikiančius eurozonoje ir kitur. Yra e, iš 26 mūsų prižiūrimų grupių yra tik tai penkios eurozonoje. Kitos yra tiek eurozonai, tiek šalyse, kurios neprisijungusios prie bendrojo priežios mechanizmo. Ir mes, mums svarbiausia yra sukurti struktūrą ir Šiaip e, išsamei aptarti viskams reikėtų daugiau laiko, tačiau esminis mūsų uždavinys parengti metodiką, kuri e, nuosekliai būtų taikoma tiek ECB, tiek kitų institucijų, kurios nepriklauso bendram priežios mechanizmui ir tokiu būdu užtikrinti visų institucijų e, glaudų tarpusavio bendradarbiavimą. Išklausėme visų politinių frakcijų atstovų. Dabar vėl grupuosime klausimus. E, prašysiu, kad kalbėtumėte nelgiau kaip dvi minutės. Pirmoji grupė klausėjų Hunas Vokmarkas. Labai ačiū pirmininkė ir labai ačiū už pasisakymus. Ponas Andrėja, savo pasisakymę minėjote finansinių rinkų susiskaldimą, fragmentaciją, Tai labai svarbus išeities taškas mūsų diskusijose, nes kalbėsime apie kapitalo sąjungą, tik tai, kad švelniai tariant, jį jau egzistuoja, tai Europos Sąjunga čia kapitalas juda laisvai. Dabar dėl fragmentacijos galbūt visi trys galėsite atsakyti, bet um, žinau, kad laikas mus spaudžia ir jeigu paprašyčiau visų trijų atsakyti, tai pirmininkas manęs nepagirtų. Taigi, fragmentacija iš ekonominio požiūrio taško, o taip pat iš priežiūros požiūrio taško. Kaip e, galėtume tai trumpai pristatyti? Jeigu jums pavyktų, per dvi minutės būčiau labai laimingas. Deja, deja, teks per minutę, nes tiek laiko skiriama atsakymams. Parvačperės. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą visiems trims. Naujoji Europos komisija pas paskirs um, vicepirmininką, kuris bus atsakingas už geresnį reglamentavimą. Manau, kad tai turės tiesioginį poveikį jums. Jeigu pažvelgtumėte į tuos standartus, už kuriuos jūs esate atsakingi, kaip manote, koks ryšis tarp poreikio įgyvendinti teisės aktus ir um, to geresnio reglamentavimo principo. Ar jūs atsižvelgsite į tą geresnį reglamentavimą bendrai vykdinam savo užduotis? Andrėja, žinau, kad per praeitą parlamento kadenciją buvo kalbama apie PRIPS, investicinio draudimo teisės aktų paketą. Ir vienas iš aptariamų klausimų buvo vartotojų tokių panelių organizavimas. Ar jūs naudosite panašių darbo metodų ir rengdami standartus kitose srityse? O taip pat, tiesą sakant, neturiu ponui Bernardino konkretaus klausimo, tiesiog noriu jį pasveikinti. O ponui Major norėčiau užduoti tokį klausimą. Finansinė analizė. Atrodo, kad finansinė analizė ir labai svarbi, vertinant konkurenciją tarp tarpinių, įvairiausių tarpininkų rinkoje, o taip pat skirtingų rinkos žaidėjų. Uh, Gal galėtume trumpiau, trumpai pasidalinti savo mintimis šio klausimu? Atsakymą. Maletič, aš norėčiau padėkoti priežiūros institucijoms už puikiai atliekamą darbą. Uh, suprantu, sunku tokį darbą atlikti, neturint pakankamai išteklių. Prižiūrite ir finansinio stabilumo užtikrinimo priemonės, taip pat taikote kitus priežiūros reikalavimus. Ar jums neatrodo, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo ne tik tai su finansų institucijomis, bet ir su mm, tyrimų institucijomis? pavyzdžiui, rengiant naujas metodikas, naujus standartus Europos Sąjungoje. O kitas klausimas susijęs su man asmeniškai kylančiomis abejonėmis. Mes visi tikriausiai sutiksime su to, kad mums būtina stabili finansų rinka, tikrai to reikia. Ir šį ryt diskutavome su MVI atstovais ir kalbėjome apie MVI finansavimą. Kažkaip e, atrodo, kad e, dėl to, kad rizika yra nemaža, bankai nenori teikti paskolų smulkiams ir vidutinėms įmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir uh, kai kurios mažos ir vidinės įmonės buvo gavę e, garantijas iš Europos fondų, tačiau netgi turėdami garantijų negalėjo be papildomo užstato gauti paskolos iš banko. Kaip galima būtų spręsti šią problemą? Ačiū. Kostas Mavridis, paskui skirsime laiko atsakymams. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, taip pat norėčiau padėkoti už nuveiktą darbą. Kaip jau minėjote, išmanusis reglamentavimas bus labai svarbus ateityje, dėl to noriu užduoti gana konkretų klausimą. Pono Enryja raštu pateiktame pasisakyme kalbama apie bankų balansų sutvarkymą. Iš esmės, tas požiūris, bent jau kiek man žinoma, reiškia, kad turtas parduodamas tretiesiems investuotojams. Du klausimai konkretus. Ar tai atitinka vartotojų apsaugos tikslą 100 procentų? Ir ar negalvojate, kad privačių įsiskolinimų restruktūravimas uh, būtų naudingas pačioje bankų sistemoje. Toliau, labai daug buvo kalbama apie fragmentaciją. Pateiksiu labai konkretų pavyzdį. Fragmentavimas, grinųjų pinigų trūkumas ir e, banko savininko pasikeitimas. Tik tai prieš porą, mėn... porą metų bankas buvo parduotas už apskritai jokingą sumą. Kai kas pasakys, kad nesvarbu, kam priklauso bankas, aš galvoju, kad tai svarbu. Ypač, kai kalbama apie mažus ir vidutinius verslus. Ir galiausiai dėl maž, mažų verslų finansavimo užtikrinimo. Ir turto vertimo vertybiniais popieriais. Dabar nedidelė rizika visiems investuotojams. Ir čia jau cituoju, kad e, esma nuostata, kad reikia atsisakyti bet kokio atlygio už konsultacijas lems neigiamumą poveikį rinkai. Kągi, ačiū už klausimus, atsakymai. Pirmiausia, ponios Beres. Klausimai dėl geresnio reglamentavimo ir geresnio balanso. Žinoma, išmanusis reglamentavimas labai svarbus, to reiktų siekti ir galiausiai reikia pusiausvėros ir subalansuotų veiksmų, turime įgyventi daug teisės aktų ir tai turime padaryti išmaniai. Toliau, postvertinimas. Nes kartais, būkime atviri, puikios idėjos praktikoje tiesiog neveikia. Ir aš manau, kad turime būti pakankamai kuklus ir pamatę, kad kažkas neveikia, taisyklę keisti. Pavyzdžiui, dėl atskleidimo. Mes dėl atskleidimo įvairiausias nuostatas bandėme įdėkti, tačiau jos tiesiog neveikėme. Taigi reikia pakeisti reglamentavimo požiūrį. Tai labai bus svarbu mūsų ateityje, tai mes įtrauksime į savo darbo atvarkius dėl PRIPS. Taip, žinoma, bus apklausti vartotojai, kai mes renksime tą savo vadovą. Ir be to bus ir ekspertų taryba, kurioje dalyvaus ir vartotojų atstovai, bus tikrimos įvairios hipotezės, renkami pagrindiniai rodikliai, kokios būtų išlaidos, kokia būtų nauda. Ir aš manau, kad tai taip pat sudaro išmaniojo reglamentavimo dalį. Ačiū. Enrija. Prašau. Steven. laikas mus spaudžia, tai aptarsiu porą dalykų. Fragmentavimas ir MVI klausimas. Mes tengiamės integ užtikrinti integruotą bendrą kapitalo rinką jau du dešimtmečius. Aš matau, kad šis procesas pastaraisiais metais paspartėjo. Tačiau mes dar nepasiekime savo tikslų, vis dar rinka yra fragmentuota. Pavyzdžiui, jeigu institucinis investuotojas iš vienos šalies nori investuoti į MVI, tai e, jis negauna tikslios informacijos ir yra tam tikra neigiama nuostatas e, MVI atžvilgių. Taigi turime užtikrinti MVI geresnį finansavimą, tiesiog skaidresnės informacijos apie MVI teikimą. MVI turėtų būti leidžiama atsiskaityti ir teikti ataskaitas ne pagal nacionalinius standartus, o pagal kitus standartus, bendrosius europinius standartus, kad galėtume užtikrinti integruotą esami MVI finansavimo rinką ES. Dabar situacija MIFID kontekste. Dar turiu laiko, taip? Labai dažnai tarpininkai ir tam tikrą finansinę operaciją vykdo atlikę atitinkamą tyrimą, jie susiję su tyrėjais ir reikia pažiūrėti, kokie modeliai čia veikia, kokios yra sąsajos tarp skirtingų žaidėjų ir kiek įmanoma geriau išnagrinėti tą modelį, įtraukiant ir MVI. Mes gavome įvairiausių pasiūlymų, kaip spręsti šią problemą. Dar kol kas sunku spėti, koks bus diskusijų rezultatas. Mes įtraukėme įvairiausius suinteresuotus veikėjus į šią analizę. Žinoma, viską reikia vertinti finansinės operacijos pagrindu, tačiau e, reikia nepamiršti ir platesnių kapitalo srautų ir reikia nepamiršti ir įtraukti MVI tyrimą. Dabar dėl fragmentavimosi. Tai mums kėlė didelį nerimą ir mes dabar po krizės matome, kad bankų rinka yra geriau integruota, didesnė yra tarp valstybiniai, tačiau mažesnė yra tarp valstybiniai srautai. Pirmiausia dėl to, kad lėšų pervedimai grupės viduje mažėja ir mažmeninės bankininkistės sektorius susiskaldęs pagal šalių sienas. Tai reiškia, kad jie laikosi kiekvienos šalies taisyklių. Tai turi pasiekmių. Pirmiausia, pinigų politikos nuostatos bendroje rinkoje taikomos nevienodai. Tai kai kurios MVI iš tos laisvesnės pinigų politikos apskritai jokios naudos negauna. Be to yra įtampa tarp skirtingų institucijų, tarp europinių institucijų ir nacionalinių institucijų. Sakykime, kažkuris bankas patiria sunkumo ir tos pačios grupės bankai negali įlieti kapitalo į tą banką ir jo išgelbėti. Taip pat esame pradėję du tyrimus dėl teisės nuostatų pažeidimo. Visai neblogai žengėme į priekį jų tyrime. Be to labai svarbus dalykas yra bankų gaivinimo ir pertvarkymo teisės aktai. Nes šalis bijo, kad jeigu kažkas atsitiks, jie turės padengti išlaidas. Dabar, kai yra didesnis pasitikėjimas, kapitalas srautai gali laisviau judėti rinkos viduje. Dėl pirmo klausimo Gabrielis jau atsakė, norėjau dar pridurti, kad dėl G20 paketo, Bazelio paketo, kuris buvo įtrauktas į daug daugelį rengiamų iniciatyvų. Mes tiesiog baigsime tas iniciatyvas, kurios buvo pradėtos renkti ir nepradėsime iš naujo persvarstyti vienos ar kitos iniciatyvos. Tai man svarbus dalykas. Ir labai dažnai bankai turi priekaištų vienam ar kitam paketui ir sako, kad e, tai trukdo teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš nesutinku su šio bankų argumentu ir aš manau, kad kapitalo reikalavimus MVI e, e, reikėtų dar gerai vertinti, jie nebuvo tokie griežti kaip kitiems paskolų gavėjams Be to mes norime užtikrinti, kad turtas bus atitinkamai verčiamas akcijomis ir kad galėsime teikti paramą MVI sektoriui. Kiti kalbėtai, Brian Heisler. Ačiū, pirmininkė. Turiu trumpą klausimą ir tikiuosi trumpo atsakymo. Dėl testavimo nepalankiomis aplinkybėmis. Man atrodo, kad jūsų prezentacijoje jūs pasakėte, kad lapkričio mėnesį jau bus rezultatai. Na, man kyla dėl to klausimų. Pavyzdžiui, mano šalyje buvo atlikti bent jau trys tokie tekstai dėl aiškių priežasčių. Taigi, e, jeigu yra bankai rekapitalizuojami, jiems reikia pinigų ir jie neskolina e, prašy, kredito prašytojams, todėl kad žino, kad e, jų laukia tas e, testavimas nepalankiamis sąlygomis. Todėl norėčiau sužinoti, ar tikrai to testo, tų testų rezultatai bus lakryčio mėnesį. Nina Džil. Ačiū. Aš norėčiau pasitikslinti dėl kai kurių dalykų. E, šiame komitete buvo kalbama apie ESA biudžetus. Eliza ir Kei jau apie tai kalbėjo. Aš suprantu, e, kokį vaidmenį vaidina ESA institucijos ir kad e, dabartinis e, finansavimas yra nepakankamas. Komisija taip pat parengė ataskaitą apie galimus alternatyvius finansavimo šaltinius. Aš norėčiau sužinoti, koks jūsų nuomonė modelis yra pats geriausias. Be to žinote, kad yra problemų dėl biudžeto. Kokios kitos alternatyvos galimos? Aš, man atrodo, jau sulaukiu atsakymo į šį klausimą, bet pavyzdžiui, naujus technologijos. Jūs sakėte, kad sunku rinkti duomenis. Ar pagalvojate, mm, kaip būtų galima panaudoti naujausias technologijas, kad gyvendome jums tenkančias pareigas? E, dėl lankstumo ir komisijos kriterijų, ar šiuo atveju mes kalbame apie nacionalinius biudžetus, e, ar galime jums kaip nors padėti, kaip Europos parlamentas, sprendžiant kai kurias problemas dėl priežiūros konvergencijos. E, labai svarbus yra glaudesnis inform, bendradarbiavimas ir informacijų mainai tarp priežiūros institucijų tam, kad e, ta priežiūros konvergencija būtų glaudesnė. Kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi e, užtikrinti, kad bendros rinkos taisyklės būtų vienodai taikomos ES ir kad nebūtų na, kažkokių nukrypimo. Toliau, ponui Bernardino, jūs pasakėte, kad jūs ketinate padidinti kolegų priežiūrų e, skaičių. Gal galėtumėt pateikti daugiau informacijos apie būtent e, kolegų priežiūros mechanizmą? Ačiū, Werner Langer. Ačiū, ačiū pirmininkė, užduosiu kelis trumpus klausimus. Pirmas klausimas yra skirtas ponui Enerija. Ką jūs darysite e, po 2014 metų e, lapkričio mėnesio? Ar ke... toliau dirbsite savo darbą, ar pereisite Europos centrinį banką? E, toks klausimas mus domina. Toliau antras klausimas yra skirtas ponui Bernardino. Jūs e, kalbėjote apie e, reguliavimo poreikį, tačiau atrodo, kad jeigu jums atriši e, rankas, jūs nemanote, kad jūs na, padarysite daugiau nei reikia. Na, o trečiasis klausimas yra susijęs su Steven, skirtas Steven Maje. Visai nesiniai buvo diskusijos su ponu Barnie dėl išvestinių rinkos priemonių. E, nėra aiškių reikalavimų tokiems vertybinės popieriams, tad norėčiau sužinoti, ar darote ką nors šioje srityje. Mm, kalbu apie trečiųjų šalių e, biržų e, instrumentus ir e, vertybinių popierių užskaitą. Ačiū dabar žodis Renatų Saurų. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau užduoti du trumpus klausimus e, ponui Bernardino ir ponui Enryje. Mano greičiausiai klausimas bus panašus į jau e, kitų kolegų, ypač iš Kipro užduotus klausimus. Jūs sakėte anksčiau, kad na, kalbant apie bankų sektorių ir šešėlinę bankininkystę reguliavimas skiriasi. Tačiau tuo tarpu bankai e, parduoda savo turtą kitoms finansinėms institucijoms, kurios vėliau su tuo turtu na, kitaip elgesi. Aš norėčiau sužinoti, ar yra kaip nors e, galima riboti šešėlinės bankininkystės augimą. Ir mm, nes žinote, kad šešėlinė bankininkystė kelia sam tam tikrus e, pavojus. Gal tarkim, sakykime, kad bankai gali parduoti savo turtą tik tai nefinansinėms institucijams. Tokiu būdu mes apsaugotumėm ne tik tai e, tuos, kurie prašo pinigų, bet ir tuos, kurie e, tą kreditą suteikia. Nes juk mes nenorime, kad, tarkim, E, turėtumėm reikalų su e, finansinėmis institucijom, e, kurios galiausiai elgtųsi kaip plėšikai nes jie ir tokios institucijos ir nelabai laikosi, pavyzdžiui, e, taisyklių susigražindamos e, pinigus. Šiuo atveju galima kalbėti ne tik apie e, finansinės įstaigas, bet ir apie, pavyzdžiui, įmonės ir panašiai. Tai yra problema, kuri, mano manimu, yra aktuali. Toliau klausimas ponui Bernardino. Prieš kurį laiką komisija parengė žaląją knygą apie mm, Europos pensijų sistemas. Žinote, kad Europa sensta, e, trūksta darbo vietų, e, ekonominio augimo nėra. Taigi mm, greitai e, du dar, dar, dirbantis asmenys išlaikys vieną e, pensininką. Taigi ir dabar e, pensijų e, sistemų ref, E, reforma gali, pavyzdžiui, pasiūlyti ir daug sprendimų viešajam, vieš, viešųjų finansų sektoriui. Taigi aš norėčiau sužinoti, gal turite kažkokių konkrečių pasiūlymų pensijų e, sistemams, nes būtent tokia aktualia problema susiduria Italija. Ačiū žodis panui Enryje. Dėkoju, trumpai atsakysiu į jūsų klausimą. Taip, rezultatai bus. Jų laukiame uh, E, spalio antroje pusėje, kaip ir buvo sakyta. Taigi rezultatai bus, bus paskelbti, jau mes e, e, sakėme, kad kiekvienam bankui bus skirta atskira ataskaita. 120 bankų, grupių bankų. Taip pat mes esame sakę, kad Spirito Santo bankas nebus įtrauktas į tą bankų imti, nes e, jo atžvilgiu yra atliekama restruktūrizacija. Norėčiau atiduoti, atsakyti e, dėl turto perleidimo. Akivaizdu, kad yra e, reglamentavimo problemų. E, E, kaip pavyzdžiui, egzistuoja sektoriai, kurie yra reglamentuojami, kaip, pavyzdžiui, bankininkystės sektorius ir kitų sektorių, kurie nėra reglamentuojami, tarkim, šešėlin bankininkystė. Balansai yra labai svarbus. E, jeigu, e, tarkim, bankų balansas nėra sutvarkytas, bankai neskolina. Nes jeigu jau priskolino daug pinigų, sudavė daug blogų paskolų, jie nenori daugiau skolinti pinigų kitiems. Būtent dėl tos priežasties jie pradeda pardavinėti savo turtą ir taip sustiprinti savo kapitalo pozicijas ir skolinimo galimybės. Tačiau jūs esate būt teisūs, kad kalbant apie e, tuos, kurie prašo e, paskolos, gali kilti problemų. Mes iš krizės pasimokėme štai ko, kad jeigu mes e, grįšime prie to pradinio paskirstimo modelio, kur paskolą teikia, teikia e, žmonės e, tik tai tam, kad vėliau ta paskola būtų per, perskolinta kitiems, rezultatas yra blogas visiems ir galutiniam asmeniui, kuris gauna tą kreditą ir asmeniui, kuris visų pirma suteikia tą kreditą. Mums labai svarbu, kad būtų e, administruojami, tvarkomi ryšiai su klientu. E, kad būtų užtikrinta e, tokių sandorių mm, na, priežiūra ir kad, tarkim, e, klientai neturėtų reikalų su įmonėmis, kurie nesilaiko tam tikrų standartų. Dėl 2014 metų lapkričio mėnesį, ką aš darysiu? Na, mm, viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs norite, kad mūsų agentūra dirbtų, mes dirbsime Mes negalime nustatyti e, standartų ECB. E, tiksliau, mes turime nustatyti e, standartus, o ne ECB. O čia tikrai dar daug darbo reikia atlikti dėl 28 ES šalių, taigi mums dar darbo bus. O dėl finansavimo tai suteiksiu žodį savo kolegai. On the, on the alternative porą klausimų. Dėl alternatyvių finansavimo modelių mes labai aiškiai apie tai esame kalbėję, mes pasirengę e, šimtaprocentiniam finansavimui būtume iš ES biudžeto atitinkamos eilutės, manau, kad tai atitiktų ir nepriklausomybės mūsų siekį nuo valstybių narių pirmiausiai ir kitų sundėžėtų šalių, kaip pavyzdžiui komisijos. Mes, aišku, norime e, pasigilinti galimybę e, imti mokesčius iš pramonės, bet reikėtų labai išsamei aptarti tai, ypač galvojant apie ateitį, nes Jeigu mes kalbėsime daugiau apie konvergenciją vientisumą priežius, tai mes tikrai vaidinsime labai vaidmy, va, aktyvų vaidmenį priežius procesuose ir todėl galėtume m, mm, patirinėti finansavimo galimybės dėl to, ar trūksta lankstumo. Yra daugybė pavyzdžių, galiu jums vieną pateikti, mes prarandame e, geriausius žmonės, visai neseniai vieną iš geriausių praradome, e, nes tam, kad būtų paaukštinta e, ta darbuotoja, jai būtų reikėję išdirbti 15 metų, o ji išėjo dėl to į bendrą priežiūros mechanizmą, nes jisai buvo veiks kur kas lankščiau. Reikėtų, kad taisyklės būtų šiek tiek sušvelnintos ir kaip galima greičiau dėl partnerių priežiūros. Uh, E, mes dėl vidaus modelių esame atlikę tokią peržiūrą, pateiktos e, rekomendacijos nacionalinėms priežiūros institucijoms ir dabar atnaujiname e, informaciją, žiūrėsime, ar rekomendacijos įgyvendintos. Kita peržiūra dėl laisvės teikti paslaugas buvo atlikta nes nekvestionuojame, aišku, bendrosios rinkos, bet e, dėl e, laisvo paslaugų teikimo, e, pavyzdžiui, bendrovė gali būti vienoje šalyje, o dirbti tik tai kitoje ir yra tokie elementai e, kaip atitikimas e, reikalavimams ir priimančios bei mm, savo valstybės e, sistemos atitikimas joms. Kitas dalykas - profesinės pensijos, investicijos, investicijų politika tų fondų. E, Galiausiai dėl išmanaus reglamentavimo, ponia Langinai, mes e, stengiamės užtikrinti išsamų reglamentavimą es lygmenių, bet ne, gal reikėtų netiek daug dėmesio skirti. Mes, e, kai rengėme savo standartus ar gairės, mes nenorime jais dubliuoti valstybių narių darbo, jis turėtų pakeisti tas taisyklės, kuris egzistuoja nacionaliniu lygmeniu. Taigi mums reikėtų išvengti tokios situacijos, kai mes Europos lygmeniu bandysime labiau standartizuoti ir dar papildomai prie to bus vis daugiau nacionalinių reikalavimų. Reikėtų tą ta E, panaikinti tą pavojų, siekiant sustiprinti e, bendrąją rinką. Galiausiai dėl žaliosios knygos pensijų klausimų visiškai pritariu Jums. Manau, kad mes bendrai Europoje turime e, apie tai ateityje galvoti kur kas daugiau. Privačios pensijos tiek profesinės, tiek asmenės pensijos vaidina svarbu vaidmenį, abu tipai. Tačiau mes turėtume su skirtingomis valstybėmis narėmis pradėti pripažinti tai, kad jo, kai jos keičia pirmosios pakopos pensijas, mes tą matėme visose valstybėse. Um, kai mažinamas pensijų lygmenis, tada reikėtų galvoti apie aktyvesnį vaidmenį, e, populiarinant tarp e, piliečių mintį, kad reikia profesinių ir asmeninių pensijų, nes kitaip atsidursime po kelių metų tokioje situacijoje, kai žmonės, kurių pensijos e, bus mažesnės valstybinės, grįž nes neturės pakankamai lėšų pragyventi. O iš Europos perspektyvos mes ir komisijai siekėme teikti konsultacijas dėl profesinių ir asmeninių pensijų reikia užsitikrinti gerą Europos sistemą, nes žmonės turi pasitikėti privačiai, privačiamis pensijomis. Jeigu pasižiūrėsime į tam tikras ES valstybės, matysime, kad taip toli gražu nėra. Kai kur nepasitikima privačiomis pensijų sistemas ir Europa dabar turėtų sustiprinti Europos lygmenių standartus. Kai kuriuose valstybėse viskas gerai, jos turi labai jau aukštus standartus, bet reikia iš Europos perspektyvos žiūrėti tai ir manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų Europoje. Mes turime e, galvoti apie piliečius ir tokiu būdu sugursime papildomas e, vertės Europoje. Papildysime nacionalinį lygmenį. Ačiū, labai trumpai prašyčiau bandysiu, kaip galime trumpiau kalbėti, trys pastebėjimai. Pirmiausiai, dėl e, atsiskaitimų prievalės mes dabar įgyvendiname MIR ir 2 e, CCP yra įgyvendinami e, daugelis Europos Sąjungos elementų jau įsigalios šiais metais e, derivatyviams ir centrinėms sandario šalims e, bus taikomi nauji e, reikalavimai, pateikime pasiūlymą dėl palūkanų normų šviesnių produktų, pateikėme pasiūlymą. Žinau, kad yra labai daug klausimų, kurie yra susijęs su prekybiniais depozitorimais, centrinė užskaita, E, taip pat dvišalio atsiskaitimo reikalavimai ir e, reikės priimti dar svarbių sprendimų. Mes pernai pateikėme komisijai e, informaciją apie ekvivalentiškas priemonės. E, Ir pernai rugsėjo mėnesį e, viešai galite susipažinti su tą informaciją, komisijai e, teikėme konsultacijas dėl ekvivalentiškumo, tačiau komisija turi apsispręsti darydamasi su CFTC. E, dėl duomenų mes turime pastelgti išmaniausias technologijas, bet nepamirškime, kad Europoje mes e, pradėjome procesą, kuris bus susijęs su vertybinėmis rinkomis. Mes per ateinančius metus turėsime sukaupti visą informaciją apie e, vertimą vertybinės Įpertimis popierius taip pat reikės e, realių laikų gauti informaciją iš visų reitingavimo e, agentūrų ir e, reikės informacijos apie m, mm, privalomą skaidrumo elementą finansinėse priemonėse, dėm, duomenų kaupimo uh, uždaviniai, duomenų kaupimo srityje yra nepaprastai dideli ir mes turėsime dar daug ką padaryti. Uh, Galiausiai dėl finansavimo aš manau svarbu, kaip galima greičiau rasti išeitį, nes visos prievalės jau yra numatytos, e, taisyklių įgyvenimas prasidėjo, mes pasiekėme pusiaukelę ir e, finansavimo raktų to keitimas tarp nacionalinių priežios institucijų ir ES biudžeto būtų greičiausia išeitis, tam nereikėtų teisės aktų pakeitimo. E, paskutinis pastebimas dėl šešėlinės bankininkystės. Mes turėtume labai atidžiai apibrėžti e, tą šešėlinę bankininkystę, kalbėjom apie kapitalo rinkų sąjungą ir tam tikrą prasme bankų sektorius atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Matome, kad e, daugiau yra kapitalo rinkoje veiklos atsirado nebankinio finansavimo daugiau, investiciniai, e, pavyzdžiui, fondai investuoja į įmonių obligacijas. Manau, kad tai yra teigiamas dalykas, kad plėtojasi įmonių obligacijų rinka ir reikėtų tą plėtoti ir mažesnėms įmonėms. E, tai yra mažesnė nebankinio sektoriaus dalis, ką aš e, pavadinčiau šešėlę bankystę, bet mums reikėtų geriau reglamentuoti šią sėtį, kad neatsirastų skirtingų taisyklių tarp bankinio ir šios sektoriaus. Ačiū dar. E, noriu keletas kolegų paklausti, parašysiu neviršti dviejų minučių. Pirmasis Markus Ferberis. Dėkuoju. Norėčiau paklausti e, pono Bernardino. Belgijos priežiūros institucija e, nutarė pasitelkti MIFID reglamentą. Jūs sakote, kad valstybės narės turėtų labiau laikytis jūsų pasiūlymų. Ar jūs ketinate įsikišti vis tik tai, kad užkirstumėte kelią tokiam sprendimui, nes MIFID skirta finansinėms priemonėms? Ir atrodo, kad ne viskas vyksta taip, kaip e, numatyta. Jeigu tai bus įgyvendinta, e, dėl šimtaprocentinio finansavimo. E, šis verslo modelis tarsi neturi viršutinių ribų o jeigu trys agentūros e, turės apsiriboti savo mm, tik tai galiojimais, e, arba jeigu galvos apie pelną, tai tada gali kaž, bet ko prašyti iš savo klientų. Mes turime tam tikros patirties Vokietijoje. E, BAFA, pavyzdžiui, pradėjo siekti pelno ir įnašai pradėjo didėti, nes reikėjo tirti tam tikrus dalykus. Ką Jūs galvojate apie tai? Ir ar nereikės tirti Jūsų veiklos? Ponas Overfeld. Ačiū. Sveiki visi, porą klausimų. Pirmas, pirmasis ponai Bernardino. Mes vis dažniau kalbame apie pinigų politikos nenumatytus pasiekmes. E, tai yra nulinės palūkanų normos ir viena iš tų nenumatytų pasiekmių yra stabilumo, e, mokumo mažėjimas draudimo bendrovėse, pensijų fonduose. Tai yra nenumatyta pasiekmė visų tų. Uh, veiksnių. Ir pono Major noriu paklausti, kai ko vakar e, ponas Dragis pas mus lankėsi, jis į Liepą kalbėjo apie tai, kad didžioji dalis finansavimo ES skiriama e, bankams. Liepos mėnesį jis ragino finansų rinkoms imtis didesnio vaidmens finansuojant realiai ekonomiką. Ar jūs sutinkate su tuo ir ką galime padaryti, kad e, tas didesnis vaidmuo saugiai atsispindėtų rinkose. Ačiū Eva Kailį. Dėkuoju. Pirmininkė, pirmasis klausimas bankų institucijos atstovui. Europos Sąjungoje bankai daug ką darė, kad susidarotų su e, neveiksniomis paskolomis. Paslo, bet e, tarp jų klientų buvo ir institucijų. E, kai kas iš klientų negalėjo gražinti mm, paskolų ir e, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos bankai dėl to labai nukentėjo. Ar jūs numatote mechanizmų, kurie atgrasytų bankus nuo skolinimo E, tam tikroms institucijoms, kurios e, yra prastos būklės, e, vien dėl to, kad tai yra senos klientės. Kitas klausimas. Daug buvo daroma, kad užtikrintos būtų sveikos, kokybiškos investicijos bet kaip padaryti, kad investuotojai netaptų e, diskriminacijos aukomis, pirmiausia, mažieji, lyginant su stambiaisiais investuotojais. Kartais e, didieji investuotojai atneša labai e, didelius nuostolius ir dėl įtakos. Ir dėl Tobino mokesčio, kuris būtų panašus į Tobino mokestį, finansinių sandorių mokesčio kokį tai turėtų poveikį kainoms. Aš norėčiau paklausti jūsų, kas, e, pavyzdžiui, atsitiktų su investicijomis, kurios visiškai nesusijusios su spekulacijomis. Galbūt reikėtų apsiriboti tik tai spekuliaciniais sandoriais nes vyksta šioje srityje labai daug sadorių, e, atsiranda iškraipimai tas, kuris nerizikuoja, nieko nepraranda, o tarpininkai gali labai nukentėti. Manau, kad e, tai gali pakenkti stabilumui finansų rinkų ir smulkiesiems investuotojams. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie šią sėtis, ką ketinate daryti, kad, pavyzdžiui, būtų tam tikros priemonės pritaikytos visoje Europos Sąjungoje e, Vokietija, pavyzdžiui, taiko mokesčius e, sumoms mažesnėms negu 10 milijardų. Alan Lemasiur, visiems trims noriu skirti klausimų. Pirmiausia, dėkuoju Jums. Kaip e, galite, e, galima Jūs padėti užtikrinti finansavimą, kuriams reikia. Uh, Per ankstesnę mūsų kadenciją kom, ekonomikos komitetui pasiūlius biudžeto komitetas labai daug dirbo, kad būtų galima padidinti e, finansavimą. Bet e, matėme daug e, prieštaramių. E, taip reikia užtikrinti, sakoma dabar reikia užtikrinti priežiūrą, tai yra būtina, bet taip pat e, nereikia jokių lėšų skirti. E, dabar galvojama, kaip padidinti sumas skiriamas jums. Ir tai e, kenkia visų mūsų pastangų patikimumui, nes nuo 2008 metų mes turime tam tikrus teisės aktus, bet e, kurie reglamentai įsigalios tik praėjus dešimčiai metai nuo 2008, bet jeigu kažkas tik tai 20 metų praėjus nuo 2008 metų įsigalios, tai tai neturi jokios prasmės. Ir galbūt jūs ketinate pasiūlyti kažkokį kalendorių pakankamai protingą, kad mes galėtume paskui, galvodami apie naujus nuosavus išteklius, e, ieškoti naujų išteklių, nes e, jūsų e, poreikiai yra E, tam tikrą prasme riboti. Mes galvojam, kaip užsitikrinti pertvarkos fondų lėšų, galvojame apie sandorių mokestį ir taip toliau. Ką Jūs galvojate tai, apie tai? Paskutinis kalbėtojas Bertas Liukė. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau paklausti pono Enrijos apie poveikį. E, jūsų institucijų e, veiksmų mažesniems, mažesniems finansų įstaigoms, pavyzdžiui, mažiems e, bankams Vokietijoje. Aš bijau, kad likvidumo taisyklės gali reikšti, kad ilgalaikės paslaugos smulkiam verslui nebebus iš vis teikiamos. bet ilgalaikį, trumpalaikis investavimas neįmanomas dėl žemų palūkanų normų, o kaimo, pavyzdžiui, teritorijose žmonės negalės tokiu būdu pasiskolinti. Vartotojų apsauga tai tam tikra prasme yra naudingas dalykas, tačiau girdėjau, kad bus taikomos novatoriškos priemonės, esu matęs laišką, gavęs laišką iš vietinio taupomojo Vokietijos banko, kuris bijo, kad vartotojų apsaugos teisės aktai reikš, jog užplūs tą banką prašymai išduoti paskolas. ir kad reikės pateikti pedelik daug e, informacijos apie investicinius sprendimus. Todėl e, žmonės nenorės įsigyti vertybinių popierių. Mažesnės kredito įstaigos nuo to nukentės ir tai sukels priešingą poveikį nuo to, kas buvo ketinta. Die geben doch Padėsime, pradėsime nuo pono Enrijos, jeigu vis jūs sutinkate. Taip, dėl skolinimo vartotojams labai teisingas pastebėjimas. Iš tikrųjų, yra problema dėl to, kad kai kurie bankai vis dar neišsprendė su savo sunkumu, kurie atsirado per krizę. Jeigu bankai nesutvarko savo balanso, tai reiškia, kad iš kitos pusės yra firmos įmonės, kurios yra įsiskolinusios. Įmonių įsiskolinimai padidėjo, taip pat ir MVI įsiskolinimai padidėjo. Taigi įmonės bando atkurti turtą, o bankai bando atgauti tas skolas, kurios yra išaldytos jų balansuose. Taigi vyksta toks dulkių sirbimas iš bankų balanso ir taip pat turto kokybės peržiūra yra labai svarbi, užtikrinant didesnį pasitikėjimą. Turto valdymo įmonės yra įsisavinusios blogos kokybės turtą iš bankų ir um, ši problema taip pat sprendžiama dėl finansinių išteklių. Vėlgi labai džiaugiamės jūsų palaikymu, labai už jį dėkojame. Mes matome, kad um, Europos parlamentas ir taip pat šis komitetas visuomet atsižvelgia į mūsų prašymus um, ir teikia mums įvairiausią paramą tai mums būtina, kad apskritai galėtumėm išgyventi. Man atrodo, kad jau išsėmėme visas kūrybiškas idėjas. Mes labai daug dirbame su taip vadinamomis projektų komandomis, tai yra nacionaliniais ekspertais, kurie mums dirba tik tai karts nuo karto, labai dažnai nuotoliniu būdu. Uh, Ir iš tikrųjų, finansavimo šaltinių vis mažėja, mums, mums reikia pasižiūrėti, kaip toliau galėsime vykdyti savo įsipareigojimus. Jau sakiau, kad pateiksiu prioritetų sąrašą ir tai reiškia, kad e, kai kuriuose srityse mes atkreipsime jūsų dėmesį taip, kad jeigu negausime išteklių, negalėsime šių įsipareigojimų įvykdyti. Jūs jau pasižiūrėkite, ar kažkaip galima surasti išeitį, tačiau savo visus įrankius mes jau išnaudojame. Dabar dėl pertvarkymo, dėl bankų pertvarkymo sakykime, proporcingumo bandoma laikytis visuomet, me, dėl reikalavimų teikti ataskaitas. Reikalavimai ataskaitoms yra vienodi visiems bankams bendroje rinkoje, Taip pat e, kai kurios banko bankininkystės institucijos, mažosios institucijos yra atleistos nuo tam tikrų reikalavimų. Ir tai tik tai vienas pavyzdys. Kitose srityse mes laikėmės panašaus požiūrio. Dėl likvidumo reikalavimo vėlgi e, dėl taupomųjų kasų e, atitinkami ataskaitų teikimo reikalavimai buvo pateikti komisijai ir juose buvo atsižvelgta į poveikio vertinimą ir į tyrimą, kuris buvo atliktas įtraukiant bankus ir taupimo institucijas. Mes bandėme sumažinti skirtumus tarp mažesnių ir didesnių bankinės institucijų. Vartotojų apsauga, galbūt e, ponas Bernardinį plačiau pakomentuos, tačiau bandome užpilti spragas prieips teisės aktuose. Ir bandome parengti paprastą, skaidrų, labai gerai visiems suprantamą informacinį dokumentą. Dėl to, kokią informaciją reikia teikti vartotojams ir stengiamės per daug um, ne, padidinti naštos finansinėms institucijoms. Taigi iš savo pusės darome viską, ką galime. Ačiū, panas Bernardino. Labai ačiū dėl klausimo, Ferner, pono Ferner klausimo MIFID ir sąsajų su draudimo paslaugomis. Mes dabar dirbame ties MD 1.5, tai apima investicijų produktus, dalį draudimo produktų ir mes bandome patarti komisijai dėl deleguotojų aktų, kurios įrengia. Žinome, kad kai kuriuose šalyse MIFID reikalavimai jau buvo taikomi ir draudimo sryčiai. Ir aš manau, kad tai reiškia, kad EMD2 reikia laikytis europinio požiūrio ir didesnio nuselkulumo siekti. Yra tam tikrų netitikimų, manau, kad MIFID principai yra tinkami, jie yra geri, reikia pažiūrėti, kaip juos įgyventinti draudimo srityje, reikia atsižvelgti į draudimo srities specifiką ir aš manau, kad tai yra įmanoma. Tai tikrai įmanoma ir mes dirbame šioje srityje. Dėl tokių nenumatytų pasiekmių, mažos palūkanos ir investicinė aplinka. E, taip, žinoma, aš irgi taip manau, dėl SRB mes jau ne, daugelį metų diskutuojame, pinigų paliko sprendimai priimami nebereikalo ir būtina suprasti, kokios bus pasiekmes finansiniai sistemai. Ir visuomet, kai mažinos palūkinimo normos pensijų fondams ir draudimo fondams, tai tampa iššūkiu. Ir tai, žinoma, yra iššūkis ilgalaikių įsipareigojimo atžvelgių. Taigi, pirmiausia, mes e, stebime riziką ir rizika tikrai yra. SRB diskusijose ji labai aiškiai matoma. Dėl mokumas 2 dabar jau atliekame realistiškesnį rinkos įvertinimą ir um, galėsime taip pat įvertinti savo ilgalaikius įsipareigojimus ir pažiūrėti, ar yra atitinkamas teisės nuostatos, kad tiek įsipareigojimai būtų įvykdyti. Taip pat matome, kad uh, daugelis šalių deda pastangą šią linkmę dėl um, atsparumo nepalankiausiomis sąlygomis testavimo. Vėlgi žiūrime, um, kaip viskas veikia dabartinėje aplinkoje. O taip pat pažiūrėsime, kaip veiktų priešingas scenarijus, jeigu palūkanų normos taiga pakiltų ir ka, kas atsitiktų su draudimo skirtingais scenarijais. Taigi ties šiomis ir tomis dirbame. Dar vienas dalykas trumpai. E, ponas Lamasur labai teisingai pasakė, viskas e, susijęs su Europos institucijų patikimumu, su mūsų teisės aktų patikimumu. Atvirai sakant, kartais neaišku, ar mes rimtai čia viską vertiname, nes pažiūrėtume į 2015 metų Europos biudžetą e, ir atsižvelgtume į visus uždavinius sumažintas biudžetas 10 procentų. Ar mes rimtai vertiname savo įsipareigojimus? turime būti drąsus, jeigu jau parengėme planą, jeigu jau skirime Europos išteklius ir ponui Feber. Žinoma, vyks kontrolė, vyks biudžeto peržiūra, jūs patys pažiūrėsite, kaip mes vykdome savo įsipareigojimus. Ačiū, Steve. Labai trumpai, ir aš manau, kad jau daug kalbėta apie biudžetą, noriu pabrėžti tik porą dalykų. Iš tikrųjų, manau, kad e, yra didelė disbalanso rizika, e, nes e, priimta daug taisyklių, tačiau jas dar reikia įgyvendinti, o įgyvendinimas tik prasideda, jeigu pusiausvyros nėra ir jeigu kyla bejonių dėl taisyklių ir nuostatų, kurias e, mes patvirtiname, tai pirmiausia, reikia užtikrinti, kad jos būtų pradėtos įgyvendinti sklandžiai. Kitas dalykas, e, vyko labai rimtos diskusijos dėl biudžeto, valdyba dėl to rimtai diskutavo ir kodėlgi. E, ESA gauna 30 pro... Atsiprašau, 30 procentų savo biudžeto mažosios institucijos moka į ESO biudžetą. Ir sprendimų prieimimas iš tikrųjų sudėtingas procesas, nes taip pat e, į tai įtraukia e, mūsų ir nacionalinės institucijos bei nacionalinis finansavimas. Taip pat dėl to, ką sakė pirmininkas Dragi, iš tikrųjų būtų sveika, jeigu galėtume kažkaip diversifikuoti ekonomikos finansavimą, kad toks didelis vaidmuo nebetektų bankams, kaip dabar. Diversifikavimas, žinoma, priklauso nuo turimų finansavimo išteklių, tačiau reikia užtikrinti, kad e, būtų viskas daugiau paremta turtu negu kad skola nes dabar bankų sektoriai kyla problemų su skolomis. Taigi reikia kažkaip tai plėsti finansinę dalį tenkančią nebankiniam sektoriui. Be to, finansinių instrumentų turėjimas turi būti mažiau apmokestinamas, tai turėtų tapti mažesnė našta. Be to reikia išlaikyti kapitalo rinkų įvairovę. Tai turėtų imti ir biržas, ir e, turto vertimą akcijomis, ir kitokias kapitalo rušys, rizikos kapitalą dalis kapitalo turėtų būti skiriama ir investuotojų apsaugai, nes žmonės investuos tik tai tuomet, kai bus tikrai, kad jų investicijos saugios. Kol kas e, tai dar nevyksta, tačiau MIFID ir PRIPS teisės aktai padidins investuotojų apsaugą. Be to, indėliai turėtų būti garantuoji ir norint, kad kapitalo rinkos gerai veiktų, tuomet reikia didesnio pasitikėjimo suteikti investuotojams. Labai ačiū. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Šie klausimai man buvo labai įdomus. Ir džiaugiuosi, kad priežiūros institucijos taip puikiai atlieka savo darbą. Mes esame dėkingi už pateiktą informaciją ir manau, kad e, dialogas e, su jumis svarbus e, ir labai naudingas, svarbus ne tik tai biudžeto klausimai, bet ir jums kilantis iššūkiai, jūsų vaidmuo ir ateities tendencijos teisėkuros srityje, bet to dar yra ir su priešarė susijusių iššūkių. Aptarėme daug temų, jos buvo labai įdomios, tikimės, kad pavyks dar kartą prie šių temų sugrįžti ir kad galėsime tęsti mūsų dialogą. Labai Jums ačiū. Hey, colleagues, I think we can start. Gerbiami. Teskime darbus. Gerbiami kolegos, mes norime pradėti darbus. E, Olivier Gersantos paprašiau išeiti į priekį. Manau, kad tai būtų geriau, mūsų dialogas nebūtų toks formalus. Mes e, sulaukime naujų e, dokumentų, aš e, juos peržiūrėjau. Kaip supratau situaciją, yra padaryta pakeitimų lyginant su ankstesnė versija. Pasižiūrėkime, kokie yra tie pakeitimai, tada kolega juos pristatys ir suteiksime galimybę kolegoms sureaguoti. Kaip suprantu, yra įtrauktas EPS. E, dėl IRBA pagrindo taip pat yra e, CRA mechanizmas skirtas išvestiniams vertybiniams popieriams sujungti, susalduoti. Taip pat e, kalbama apie ketvirto ramščio sustiprinimą. E, sakoma, kad e, kalbama apie 9 procentų padidinimą Ir taip pat yra pateikiamas paaiškinimas, kad šis veiksnys bus yra taikomas tik tada, jeigu na, dėrybinių popierių dalis, iš tiksliau, išvestinių popierių dalis balansai yra e, mažesnė nei, nu, yra mažesnė nei nebalansinių. Gal ne viskas yra aišku 19 puslapyje. Ten yra kalbama apie išimtis e, dėl atsakomybės, kuri kyla grupėms. Yra sakoma, kad būtent joms nebūtų taikoma e, supaprastinta sistema. Taigi tai nereiškia, kad kai kuriems bankams nebus taikomi reikalavimai. Gal viską reikėtų geriau suformuluoti, geresnės formuluotės paieškoti reikėtų, bent jau taip pasakyčiau, perskaitęs dokumentą iš pirmo karto. Gal kolega galėtų mums pristatyti pakeitimus, e, savo pasiūlymus Tada mes suteiksime žodį pranešėjams ir kitiems kolegoms, kad jie galėtų pateikti komentarus. Ačiū pirmininkė. E, jūs puikiai įvardinote, kokie buvo padaryti pakeitimai, visus juos išvardinote. Taigi, gerbiami ponai ir ponios, norėčiau Jums pristatyti e, tos jautrumo analizės rezultatus. Yra tikrai techninis dokumentas, o pagrindiniai rezultatai galėtų būti apibūdinti štai kaip. Jautrumo analizė e, greičiausiai jūs prisiminate, mes jos prašėme susitikę Liepos mėnesį ir ta analizė buvo atlikta Ir jeigu pasiūlymas bus keičiamas, ta jautrumo analizė bus atnaujinama, bet tai nepalies tų pasiūlymų, kurie yra pateikti šiandieną. Vis dėlto į tai reikėtų mm, atkreipti dėmesį, turėti visą tai omeny. Jautrumo analizė mm, naudojama apskaičiavimam buvo mm, atlikta vaidu, atlikta siekiant įsiaiškinti, reikia naujų e, rodiklių, kurie turėtų būti dar apibriežti atitinkamų institucijų. E, ir jautrumo analizė parodė, kad jeigu mes e, praplėsime tą rizikos koregavimo priemonių spektrą, ko prašė E, ko buvo prašyta paskutinio posėmečio sočio metu. Ir jeigu nebus keičiami rizikos indikatoriai, tada nebus jokių kažkokių e, rimtų pokyčių. E, Galime apibendrinti šios analizės rezultatus štai kaip. E, jautrumas rizikos koregavimui, jo spektrui ir kuo tas spektras yra didesnis, e, didėja e, atskirų bankų poveikis e, mažiems ir vidutiniams bankams. Prisimenate, apie tai buvo kalbėta ir šis rezultatas dabar tik tai dar kartą buvo patvirtintas. Kitaip tariant, poveikis bus matomas vidutinio dydžio bankams, nes būtent čia atsiskleidžia tie tas didžiausias skirtumas tarp taikomų E, bankų veiklos modelių. Kai kurie bankai, žinote, kad jie yra tokie tradiciniai, kiti tokie inovatyvūs, e, naudoja daug išvestinių rinkos priemonių, būtent dėl tos priežasties ir tas e, spektras yra labai didelis. Ir kai mes atlikome analizę, paaiškėjo, kad jeigu bus praplėsta, praplėstas tas rizikos koregavimų faktorių spektras, didžiausia poveikį pajus vidutinio dydžio e, bankai. Dabar, galbant e, apie turto paskirstimą pagal bankų, didelį, pagal bankų dydį, e, čia taip pat nebus jokių rimtų pokyčių. Jeigu tas kriterijų spektras bus praplėstas, tai didžiausiai bankai mažiausiai nukentėtų Taigi, kitaip sakant, poveikis bus e, labai nedidelis ir tokie na, e, kriterijai galėtų būti geriau pritaikomi dideliems bankams. Toliau e, jautrumas ramščių svorių. Jeigu ramščių svoris bus keičiamas, bus taip pat jaučiamas skirtingas poveikis skirtingiems bankams. Tačiau e, dideliems bankams e, keliama našta didės, jeigu bus stiprinamas trečiojo ramščios ramstis, nes e, būtent tas ramstis yra susijęs su dideliais bankais. Ir jeigu bus didama šio ramščio svo, e, tas svarba, tada didelių bankų įnašo, įnašas didės. Bent Tačiau jeigu mes e, e, keisime svorius tarp pačių ramščių, didelio poveikio nebus. Toliau dėl atskirų e, rodiklių. Labai svarbus rodiklis, kuris atskleidžia paskolų dydį ES lygmenių, yra vienintelis, kuris yra labai aktualus e, priemant sprendimus dėl skirtingų bankų ir grupių. E, matome, kad e, didesni skirtumai egzistuoja tarp didelių bankų, mažesni tarp mažesnių bankų. Jeigu mes atsisakytumėm šio kriterijaus, tai didesnis poveikis būtų jaučiamas didesniems bankams. Taigi tie būtų apie tą jautrumo analizę, e, pasiektus rezultatus ir be abejo, jeigu na, bus labai daug techninių dalykų, mano kolega Aleksandras pasisakys. Dabar grįžtame prie rizikos koregavimo. Yra išplatintas e, dokumentas, e, jo kodas yra 70. Kaip jūs teisingai pastebėjote, yra kalba eina apie grupių uh, atsakomybę. Aš jau Liepos mėnesį pateikiau paaiškinimą, taip pat ir šio mėnesio pradžioje, kodėl e, intergrupių įsipareigojimams neturi būti taikomos e, atitinkamos e, reikalavimas. Tai yra būtų nukrypsta nuo, nukrypsta nuo komisijos pateikto pasiūlymo nes antraip atitinkamos grupės mokėtų dvigubą mokestį valstybėse narėse, o tai tikrai yra neprimtina ir nepateisinama. Tokiam, tokiai išimčiai, aišku, bus taikomos įvairios sąlygos, turi būti užtikrinta, kad tikrai kalbame apie, apie grupę arba IPS kadangi mūsų pasiūlyme mes siūlome įtraukti na, atsakomybę tenkančią IPS. E, tokią, tokį pasiūlymą suderiname su e, daugeliu suinteresuotos menų. E, aišku, išsiaiškiname, kokios viso to yra pasakmes ir džiugu dabar, kad na, tas pasiūlymas dabar įtrauktas į jums išdalintą dokumentą. Mm. Taigi išimtis dabar bus taikoma grupėms arba IPS. Yra vienas toks dalykas. Nei vienas bankas ar priklausantis grupiai arba priklausantis IPS, IPS dirbtinai negali tapti, na, sumažėti. E yra numatomas tam saugiklis. Dar kartą kartoju, grupės ir PS bus vienodamai traktuojami ir nei vienas bankas nėra, nebus pernelik mažas. Ir nei vienas bankas na, dirbtinai, tarkim, e, priėmęs tam tikrus sprendimus, negalės patekti į mažų bankų, tarkim, kategoriją. dėl išvestinių vertybinių popierių. Paskutinio posėdžio metu aš jau pateikiau paaiškinimą, e, kodėl mums kyla problemų dėl sąskaitų administravimo, nes e, sąskaitų administravimas e, skiriasi tarp bankų priklausomai nuo to, kur tie bankai yra įsikūrę. Vėlgi šiuo atveju mes kalbame ne apie bankų grupę. Nes daugelį bankų grupių bus yra taikoma IFRS, kalbame apie pavienius bankus ir kurie mm, mokės įnašus susidurs su tam, tikrus, e, su tam tikromis problemomis. E, kaip bankai elgesi su išvestiniais vertybiniais popieriais? E, kai kurie e, išvestiniai popieriai neįtraukiami į balansą. Kitose bankuose išvestiniai popieriai yra įtraukiami į balansą, kai kurie bankai taiko dviejopą sistemą. Komisija laikosi nuomonės, kad na, nereikia diskutuoti apie tiksliau, negalime leisti tokių didžiulių e, skirtumų. Būtent dėl tos priežasties mes, e, e, galvodami apie bendrąją rinką ir jos funkcionavimą, laikomės nuomonės, kad na, ta apskaita vis dar yra problematiškas dalykas. E, Dėl CSR. Ir išvestinių popierių. Išvestiniai popieriai, įsivaizduokite, kad yra skirtingi, tai yra skirtingų krypčių išvestiniai popieriai. Ir nuosavo lėšų ir skolintų lėšų santykis leidžia mums nustatyti, tarkim, tų išvestinio popierių riziką. Būtent e, toks rodiklis parodo mums e, sumą, kuri, tarkim, būtų susijusia su spekulacija, kadangi išvestiniai vertiniai popieriai, kurie yra naudojami e, spekulacijai, e, dažnai yra neįtraukiami į balansą. E, Būtent e, apie tai eina kalba dėl CSR, tai yra kapitalo reikalavimo reglamente. Be abejo, mes nenorime paskatinti bankų naudoti išvestinius e, rinkos instrumentus, bet tuo pat metu mes nenorime, kad jie mm, visiškai mm, ignoruotų, sakykime, tuos e, išvestinius e, vertybinius popierius. Tiesiog norime, kad e, būtų užtikrintas tam tikras balansas ir būtų pasiekti if FRS rodikliai. Taigi sistema siūloma nuoseklesnė, logiškesnė, būtent dėl to mes kalbam apie CSR Visą tai dera su sprendimais, kurie buvo jau priimti. MRL atveju dėl vertybinių popierių. Aš tiesiog, gerbiamas kolegė, norėjau viską aiškiai išdėstyti, nes tikrai tai yra labai labai svarbus dalykas. Taigi mes manome, kad tai būtent turi būti atlieki, atliekami tyrimai. Ponas Bernier vakar aiškiai viską išdėstė. Jis sakė, kad dideli bankai turėtų proporcingai uh, mokėti. Uh, maži, maž, mažesni bankai turėtų mokėti mažiau. Būtent uh, tą ir užtikrintų mūsų pasiūlymas. Dabar, jeigu mes e, padidintume reikalavimus dideliems bankams, tada reikėtų išspręsti, kiek turėtų mokėti vidutinio dydžio bankai. Tačiau būtent jų atžvilgiu būtų galima užtikrinti didesnę diferenciaciją ir, gali, e, ir padidinti jų įnašą į sistemą. Kyla klausimas, kiek būtų galima padidinti įnašą dideliems bankams, nes tada kiltų klausimas, kiek turėtų mokėti vidutinio įmonių, vidutinio dydžio bankai. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsite į tuos bankus, kurie, e, tarkim, susidūrė su problemomis per septynerius metus, tai tie bankai buvo daugiau mažiau vidutinio dydžio. Why, uh, we... Dėl šios priežasties mes siūlome laikinai ir šios dienos diskusijų tikslu apriboti bet kokią galima e, riziką skaič, paskaičiavus e, nuo savo e, skolintų lėšų santykių iki 75 procentų pagal tarptautinius atskaitomybės standartus. Tokiu būdu E, nekils pavojus, kad didelių bankų riziką turės e, finansuoti mažesni bankai. Toliau rizikos veiksniai, pirminkė, jūs teisingai pastebėjote, pagal ketvirtąjį rizikos veiksnį ir faktorių siūloma. Vienas dalykas - 2 procentai valstybės pagalbai taikomas apribojimas. Mes dabar siūlome nuo 0 iki x diskusijų tikslų, sakome, tas tikslas gali būti 9 procentai, tiek apriboti derivatyvus e, pagal sutikimą, kitas IPS, bet vėl perspėjimas, jeigu bankas E, turi pozityvų skaičių e, derivatyvų rizikos pusėje, tai reiškia, kad e, rizikinga veikla yra tikėtinai ir dėl to IPS garantija nebus taikoma tam, kad sumažintume rizikos koeficientą. Mes tą siūlome tam, kad e, ne šiaip nesieksime e, mažiems bankams tuo pribojimu. Mes kalbam pirmiausia apie e, didelius bankius, e, sistemos narius. Ir jeigu, jeigu E, bankas didelis rizikuoja su derivatyvais, tai iš tikrųjų yra e, didelių, pavyzdžiui, abejonių ar mažas e, bankas galėtų suteikti pakankamų garantijų ir dėl to mes būtent siūlome atsižvelgti į šį aspektą. Ačiū. Mūsų svečiui dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui Gunnar Hokmarkui. Labai ačiū. Aš suprantu kad e, rizikos e, klausimai jau yra nutolę nuo parlamento ir mes turime sekti, kaip viskas vyksta. Dėl proporcingumo. Norėčiau mums visiems priminti, kad proporcingumas reiškia proporcingumą. Kitaip tariant, negalima pasakyti, kad kai kurie bankai turi, turi mokėti daugiau, kiti mažiau, vien dėl to, kad taip mes norime. Uh, E, nes kiekvienas bankas turi smulkių e, skolininkų, smulkių indėlininkų, taigi proporcingumo taisyklės turėtų būti taikomas dėl derivatyvų. Manau, kad tai yra viena iš e, sudėtingiausių problemų. Pirmiausiai mes turėtume laikytis tos pozicijos, kurią esame apibrėžę. Ir kaip aš suprantu, nėra visiškai aišku, pavyzdžiui, dėl saldavimo, dėl užskaitos. Ir e, iš to galime suvokti, koks yra sudėtingas šis verslas ir e, rizikos prisimimas, bet kartais išvesnės e, finansinės priemonės naudojamas tam, kad būtų išvengta rizikos ir galima pakliūti į užburtą ratą, kalbant apie tai. tai e, nėra kažkoks kritikavimas komisijos dokumento, bet galbūt mes galėtume gauti daugiau informacijos, galbūt galima atlikti klinikinę šio elemento analizę, nes mes turime bendrai suvokti dėl to, ką reikia daryti kad neprimtume sprendimų, kurie būtų, e, pavyzdžiui, pagrįsti mūsų asmeninę nuomonę e, apie tai, kaip mes žiūrime į derivatyvus ir panašiai. Mes labai tiksliai turime viską apibrėžti. Dėl prisitaikymo prie rizikos. Tai yra mano paskutinis pastebėjimas. Kartais mes sakome, kas, kad dideli, maži, vidutiniai subjektai labiausiai kenčia nuo rizikos, bet jeigu išgyvename didelę krizę, taip pat kentėsi dideli ir maži. Bet e, per krizę matėme, kad smulkus veikėjai e, finansų sektorėje pirmiausia nukentėjo. Jeigu jie tarpusavį yra susiję dar ir sukuria tam tikrą saugos tinklą, tai mes taip pat turime į tai atsižvelgti, bet tai nereiškia, kad jeigu kažkas atsitiks visiems, jie nesuvės problemų savo išoriai. Taigi mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti ir EBRD kontekste mes apie tai kalbėjome, kad, kad tos struktūros e, turi turėti savo saugos sistemą tarbankinės struktūros. Ir Aš manau, kad tam tikra prasme e, supratome, kad jūs jau esate apsisprendę dėl uh, kai ko ir mes turime vienodai galvoti. Dar baigdamas noriu pasakyti, uh, Ten mums reikia aiškios klinikinės analizės, kad žinotume, kaip e, žiūrėti į šviesnės finansinės priemonės ir kaip viską subalansuoti. Ačiū Eliza Ferreira. Labai ačiū. Dabar aš tik tai noriu klausti, kad e, būčiau tikra, jog e, teisingai suprantu naujuosius šiandien paskelbtus pasiūlymus. E, paskui reikės aptarti iš esmės šios klausimus. Aš suprantu e, dėl pasiūlymo, dėl įsipareigojimų grupių viduje. Man atrodo, kad įdomus šis pasiūlymas, reikia jį dar įsigilinti tiesa. Bet jeigu pasižiūrėsime į antrą ir trečią puslapius, tai pamatysime, kad tie patys kriterijai yra perkeliami ir uh, įsipareigojimams e, viduj e, IPS e, taikomi. Ir jeigu pasižiūrėsime atskirus punktus, aš nebejoju, tuo aš e, suprantu, kaip jūs siūlote traktuoti įsipareigojimus e, grupės viduje, bet reikia konkrečiai ap, apibriežti, kas tai yra, bet EPS atveju, kas bus įtraukta, ar tai yra parama, ar tai yra kažkokie, kažkoks e, bes, besitęsintis įsipareigojimas, kaip apskaitoma visa tai, nes tai yra kažkoks likęs iš kažkur įsipareigojimas. Ir, pavyzdžiui, A, B, C Aš suprantu, kas parašyta A, bet B ir C grupėms į tarp e, grupiniai įsipareigojimai e, turi e, atsirasti ES ribose, bet dėl IPS. Aš nesuprantu, kaip galima vieną vertinti, jeigu nėra kitų reikalavimų. Kaip antrąją pusę vertinti. Ir kaip viskas veiks praktiškai. Aš manau, kad dabar e, švelninantys veiksniai nuo 4 iki X arba 9 procentų pereinam. Aš nesuprantu, kodėl e, taip daroma. Kodėl 9 procentai. E, kodėl skiriasi vertės ir dabar išvesnės finansinės priemonės. Aš nesuprantu iš tikrųjų, apie ką mes kalbame. Jūs sakėt, kalbate apie saldavimą. Suprantu, kaip yra sudėtinga apskaityti viską. Bet paskui jūs sakote, kad negali būti didelis bankas mažas dėl išvestinių priemonių. Bet vis tiek, jeigu jūs E, taip tvarkotės, kad bankas uh, užfiksuoja balansę, jis, jeigu yra pusiausvyra, bet uh, tokį didelį banką, jeigu viskas bus susalduojama, galima traktuoti ir kaip mažą banką. kaip apskaitomos išvesnės priemonės. Ar kiekvienas sandoris yra susalduojamas viduje ir paskui susumuojama visi sandoriai. Aš žinau, kad du bankai gali būti laikomi lygiai verčiais. Jeigu vienas, kurie, kuris e, užsima prekybą plačia išvesnėmis priemonėmis, sugeba subalansuoti savo poziciją laiku paskutinis mano klausimas dėl IPS. E ar jūs turite komisijoje paskaičiavimus dėl to? Jeigu teisingai suprantu, IPS e yra 90 procentų ar nedaugiau mūsų mažų bankų. Ir nežinau, kodėl mes e, tiek daug apie tai kalbame. Ar nėra kitų sprendimų uh, nuspręsta izoliuoti juos? Kodėl reikia apie uh, kitus elementus IPS skaičiuoti? Uh, nes uh, labai tai, tai, tai aktualu daugumai mažų bankų. Markus Weber. Ačiū trumpai, nes manau, kad svarbiausi dalykai, dalykai jau paminėti kolegos Hopmarko. Bet aš atsakingas už SRM e, bendrąjį e, reguliavimo mechanizmą mūsų frakcijoje PP. Būtų labai malonu uh, jeigu mes greitai susitartume, bet kyla klausimas, ką daryti su išvestinėmis priemonėmis. E, pirmame lygmeje nekalbam apie CRR, e, apie tarptautinius apskaitos standartus ir skaitomybės standartus. Viskas yra skaidru Rizika yra įvertinta, kaip jūs sakėte. O dėl saldavimo galimybių CRR yra pakankamai mechanizmų, kurie leidžia viską kontroliuoti. kai kurios išvesnės priemonės kitaip yra vertinamos kitur, bet mes, bet kai E, kurių e, išvesnių priemonių yra daugiau, nes e, CRR turi būti ribos laikomasi. Ir reikia, aišku, egzistuoja skirtingi vertinimai, bet nereikėtų pasinaudoti skirtingų apskaitos standartų, kaip vakar, kad sakė komisijos naisbarnė ir mes tam pritarėme. Ir kaip e, aš norėjau paminėti tokius e, promocinius bankus, kurie užsijima tam tikrą reklamą, reikia vieną kartą paskaičiuoti ir, vis, ir viskas bus aišku. Man atrodo, kad mes žengėme teisingą linkme, bet daug iš tikrųjų klausimų dar liko, kai kurie jau paminėti. Peter Zimon. Ačiū. Ačiū už naują dokumentą. E, neseniai jau diskusijose mes aptarėme panašių dalykų apie institucinę apsaugos sistemą. Bet yra 180 tokių Vokietijos apsaugos sistemų ir gal tik 70 e, jų patenka, pakliūva į mažas įmonės. Galvojama tik tai, skaičiuojamos tik tai bendrosios sumos. Ir tose sistemose IPS yra daug sistemų, yra daug partnerių, kurie neįtraukiami į bendras sum, į bendrą sumą, kuri taikoma mažoms įmonėms, tą principą. Dabar norėčiau pateikti porą klausimų, vadydamas suprasti kai ką. Tai nėra klausimas, ar man patinka kažkas ar ne, bet pasižiūrėkime į e, penktą puslapį B punktą, beje vertėjai šio dokumento nemato. E, ten kalbama apie e, institucinę pensijų sistemą, dalyvavimą institucijos joje ir jeigu kažkokia institucija pagal e, e, 113.7 pripažintas yra kaip besilaikantis reikalavimų, tai kodėl tame punkte dar tarsi sakoma, kad reikia atlikti antrą patikrinimą. Institucija institucijos ar priežiūro, priežiūros institucijos ar kas turi atlikti tai, bet aš nesuprantu to požiūrio. Antras dalykas - dėl supratimo. Kad geriau suprasčiau, aš suprantu, kaip jūs argumentuojate niekas neturėtų mažinti sumos, ar tai yra viduje grupės ar institucinėje sistemoje prisimti įsipareigojimai. Aš suprantu logiką, bet nesuprantu to, kas parašyta 14 puslapyje, paskutinėje įtraukoje. Kalbama apie mažų įmonių e, grupės sakoma, kad įnašai yra mažiau negu 300 milijonų eurų, neįtraukiant įsipareigojimų, bet e, tai neturėtų pakoreguoti e, kitų sąlygų. Aš nieko nesuprantu. kaip paskaičiuotos tos sumos, aš negaliu suprasti. Jeigu galėtumėte paaiškinti, aš būčiau labai dėkingas. Fertigt haben. Sie sagen, okay, die unterschiedlichen Berechnungsstandards bei den ähm, Derivaten führt hier zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dabar äh, dėl vienodų sąlygų palygintinų äh, reikalavimų išvesnėms finansinėms priemonėms. Didieji bankai 95 procentus išvesinių finansinių priemonių e, yra užfiksavę savo prekybos knygose. Ir taisyklės e, turi duoti tokį pat rezultatą. Jeigu bus taikomos skirtingos procedūros ir skirtingi rezultatai, tas skirtumas nebus didelis. Bet jeigu pasižiūrėsime į CRRR, tai iškraipimai gali prilygti 30 procentų tų pagrindinių sumų atitinkamos įstaigos. Jūs siūlote atlikti tam tikrą užskaitą, saldavimą, ar jūs susitikrinsite daugiau aiškumo ir aš nežinau, ar kokios bus pasiekmes, ar jūs uh, e, galvojate apie vidutinio dydžio įmonės, jūs kalbate apie tai, kad jos yra sukaupusios daugiausiai tokių lėšų. Ir e, jūs turite kažkokią saugią grupę pačioje, bet kaip bus su ta vidurinė grupė ir ar jūs tikrai apie tai gerai pagalvojate? Thank you. Alain Lamassur, and then Permash Beres. Alain Lamassur ir Permash Beres. Ačiū, pirmininkė. Gaila, neturėjau laiko įsigilinti į tekstą. Norėčiau pastavą pasakyti, paskui pateiksiu klausimą. Išklausėme, ką tik pranešėjo. Svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra proporcingumas ir nėra jokios priežasties. Uh, e, e, galvoti tik tai apie tai, kad maža tai yra gražu, o kad didėjai bankai turėtų būti tarsi baudžiami. 66 e, straipsnis, 76 straipsnis e, kalba apie bankų sektorių, e, apie bankų sistemą. Ji turi būti struktūros požiūrių neutrali ir taip pat e, turi būti neutrali tarp e, valstybių narių. E, ministrai, ne Europos parlamentas apibrėžia tuos dalykus ir jeigu bus patikti skaičiai, tai šalis kaip kad Prancūzija, kuri maždaug sudaro 20 procentų ekonominio svorio bankų turto Europos Sąjungoje, e, turės, jos bankai mokės 30 procentų, o kaimynės, pavyzdžiui, Vokietija, E, kurios bankų turtas yra maždaug panašus, mokės mažiau ir tai kelia e, nuostabą. Ir dar. Arba mes išlaikysime šią sistemą, bet bankų e, sistema Prancūzijoje susiorganizuos taip, kad iš išorės atrodys panaši į Vokietijos e, finansų sistemą. Taigi finansavimo būdas nebebus neutralus. Arba mes galime kitą būdą pasirinkti. Mes e, e, bandysime pakoreguoti tą neteisingą požiūrį. Pavyzdžiui, egzistuoja tam tikri priva, privalomi mokėjimai kaip e, mokesčiai. Kai kalbėjome apie finansinių e, sandorių mokestį, buvo kalbama, ar dalyvaus ar nedalyvaus sitis, ar reikia specialaus režimo. Kai kalbėjome apie CO2 mokestį, pamatėme, kad Lenkija nenorėjo dalyvauti, reikalavo specialių sąlygų. Ir mes negalime e, įdėkti sistemos, kuri e, E, suteiktų pirmenybę pranašumą vienoms šalims kitų atžvilgių. Tie elementai yra susijęs su pirmąjį su teksto versija, galbūt jūs jau pataisėte kai ką, bet norėjau pasakyti šios svarbius dalykus. Ačiū, dabar per Vanšberes. Pirmininkė, kreipiuosi į Jūs. Šis klausimas yra svarbus, nes tai yra tarsi tasa mūsų veiksmų bankų sąjungos sityje. Mesgi visi labai dirbome ryštingai. Europos parlamentas suvaidino labai svarbu vaidmenį, kad pasiektume rezultatų. Ir aš suprantu, kad žinios pasklydo Ir kad kai kas sako, jog e, atspindi darybininkų nuomonę, bet mes neturėjome įgaliojimų dėl visko ir mūsų komitetas. Ir dabar matome, kad e, laiškas mus pasiekė, kuris atspindi tam tikras nuomonės, kurios gina poziciją atitinkamą e, šioje srityje. Antras dalykas. Dėl pačios bankų sąjungos. Aš manau, kad bankų sąjunga negali funkcionuoti, jeigu mes iš anksto e, nenustatysime tam tikrų apibrėžčių, pavyzdžiui, rizikos ir taip toliai. E, komisijos atstovas kalbė apie tai, e, reikia, kad didieji bankai nemokėtų daugiau, taip pat reikia labai atidžiai žiūrėti į vidutinio dydžio bankus. Aš nemanau, kad tai atitinka rizikos realybė. Žinote, kad vidutiniai bankai yra sutelkę daug rizikos. Ir mes jau 2007 metų matome, kaip viskas yra. Apie, per didžiojo dvidešimtuko susitikimus buvo apie tai kalbama, buvo kalbama apie sistemai svarbius bankus. Ir kol kas nėra aiškumo dėl to. Manau, kad proporcingumo principas, apie kurį kalbėjo pranešėjas, yra e, veiksnys, kuris ryštingai siūlomas. Turime, mano nuomonė, dvi galimybės. Pirmiausiai, E, IPS. Investicijų apsaugos sistemos. E, sakoma, kad nebus taikoma pertvarkos ir įnašų e, reikalavimai šiai sistemai, bet pats principas pertvarkos fondo ko, kas neš įnašus į šį fondą, rizika prisimantis sektorius. E, taip pat kitas klausimas - pasiūlymų poveikis. Koks yra poveikis? Aš maniau, kad e, auksinė taisyklė yra ta, kad e, parlamentas visuomet reikalauja poveikio vertinimo bet tokio tikro vertinimo šiuo atveju nebuvo atlikta. Ir mes nu, e, to prašome, kad būtų aiškiai apibrieštos priemonės pirmuoju lygmeniu. Tai yra įnašai į pertvarkos fondą, ir tai neturėtų pakengti bankų struktūrai, bankų architektūrai, egzistuojančiai dabar ES, nepakengti įvairovį. Ir manau, kad tai yra vienas iš e, tokių sudėtingesnių analizės elementų. E, poveikio klausimas yra susijęs tuo, kas mokės kiek ir taip pat Matome, kad diskusijos yra labai sudėtingos visoms bankinėms struktūroms, tai reiškia labai daug ir mes turėtume pabandyti būti objektyvus. Ačiū. Ačiū prieš suteikdama žodį paskutiniam. Kalbėtojai noriu atsakyti, nes kreipiatės taip pat ir mane. Turime skirtumą atsiminti tarp laiško, kurį parašė kai kurie parlamento nariai ir komitetas su juo nieko bendro neturi. Skaičiau tą laišką, bet kas jį, kas jį pateikė? Pasiūlymas laiške toks jeigu komisija nedarys e, taip ir taip, žinutė žinia tokia, jeigu komisija nepasielgs taip ir taip, tai mm, mm, ji neatspindės e, darbinio, darbo komandos nuomonės. Na, bet kas gali parašyti laišką, tačiau kai esi pirmininkas, kalbi komiteto vardu. Taigi, laiškas yra laiško autorių, autorių nuomonė, tai nėra komiteto nuomonė. Komiteto nuomonė mm, rengiama pagal atitinkamą procedūrą, skiriamas pranešėjas, šelniai pranešėjai ir taip toliau. Mes nekuriame procedūros, mes tiesiog jos laikomės. Tačiau turime skirti. Vienas dalykas yra laiškas, kitas dalykas yra komiteto pozicijos pozicija, komiteto nuomonė ir pirmininkas niekuomet nesakė, kad laiškė yra išsakyta oficiali komiteto pozicija. Žinoma, laiškė yra tam tikrų elementų, kurie atspindi komiteto narių e, susirūpinimą ir ten žinote, kad atsispindi ir mūsų diskusijų rezultatai, tačiau laiškas ir komiteto nuomonė yra du skirtingi dalykai. Dabar panas Demasi. Mm, atsiprašau, mm, jeigu ne dėl laiško, aš nenoriu mm, čia apie laišką kalbėti. Aš tiesiog sakau, kad e, nėra kompromiso tarp koordinatorių. Galbūt parlamente turėtume padiskutuoti koordinatorių lygių, kaip spręsti šį klausimą. Tačiau komisija šiuo metu yra mūsų partneris ir tai komisijai tiesiog yra laiškas, kurį pasirašė kai kurie parlamento nariai ir jokių būdų tai neturėtų pakeikti mums darybose su komisija ir su taryba. Uh, Būtent taip ir sakiau, laiškas yra laiškas, jis atspindi pasirašysių nuomonės, o komiteto pozicija bus parengta pagal įprastinę procedūrą, atsižvelgiant į, į frakcijų nuomonės ir pranešėjų nuomonės. Ačiū, panas Demasi. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu vokiškai. nes sritis sudėtinga ir angliškai man pasisakyti nebus paprasta. Komisija e, atrodo, noriu užtikrinti, kad 5 procentai didžiųjų bankų mokėtų 90 procentų įnašų, bet e, kai išnekėjausi su e, taupomųjų kasų atstovais, taip pat su banko atstovais, E, jų nuomonė buvo tokia, pagal dabartinį skaičiavimo metodą atrodo, kad situacija bus visiškai kitokia. Ir manau, kad į bankų sektoriaus nuomonė reikėtų atsižvelgti, tačiau į diskusiją dėl to čia nesileisiu. Dabar paskutinėme vienoje paskutinėje pastraipoje kalbama apie nuosavų ir skolintų lėšų santykį ir ten taip pat kalbama apie tarp grupinius įsipareigojimus. Galbūt jiems taikyti išimti, kai apskaičiuojamas nuosavų ir skolintų lėšų santykis. Manau, kad čia žingsnis atgal žengta šiame linkme, nes kai kuriems bankams tarsi taikoma didesnė institucinė apsauga. Aš nežinau, ar tai taip pat taikytina ir nuosavų ir skolintų lėšų santykiai. Galbūt e, kai kuriems e, bankams tokio santykio apskaičiuoti nereikia, tokio santykio taikyti nereikia, jeigu nereikia, tai kuriems ir kodėl. Ar supratote mano klausimą, reikia pakartoti? Pakartoti. Dar kartą. Gerai. Pasistengsiu tada angliškai. Pabandykime angliškai. Kiek žinau, dėl nuosavų ir skolintų lėšų santykio yra galimybė tarp grupiniams įsipareigojimams netaikyti tokių skaičiavimų kurie numato tą lėšų santykį. Ar tas pats taikytina ir investicinėms apsaugos sistemoms, IPS, dėl nuosavos skolintų lėšų santykių? Dabar klausimas liktai aiškus. Atsakymo dar nėra, bet e, pažiūrėsime. Kągi, e, baigėte savo klausimą, taip? jokių pastabų dėl laiško. Na, dabar galime išklausyti atsakymų. Tik dar vienas dalykas. Pasitikslinsiu, ar teisingai supratau, nes minėjote trečiame puslapyje tą nuosavų ir skolintų lėšų santykio apskaičiavimo metodą išvestinėms finansinėms priemonėms. Ir jūs kalbate apie viršutinės ribas. Tai neigiama viršutinė riba ir negalima jo sumažinti daugiau negu 25 procentais. Ar teisingai? Taip. Ačiū pirmininkė ir pradėsiu nuo to, kad yra du būdai pasakyti arba pagrindas negali būti sumažintas daugiau negu 75 procentais, arba ta viršutinė riba negali būti sumažinta 25 procentais. Dabar pirmiausia dėl investicijų apsaugos sistemų. Yra įvairiausių investicijų apsaugos sistemų, kurios naudoja varsybės narės. Mūsų uždavinys yra surasti geriausią investicijų apsaugos sistemą. Būtent tai ir bandome padaryti, atsižvelgdami į valstybių narių skirtumus ir skirtingas valstybių narių sistemas. Ponas Hokmar teisingai pastebėjo, kad investicijų apsaugos sistema tam tikromis sąlygomis, ypač krizės sąlygomis, atitinkamai veikia. Ir Tai labai gerai buvo paaiškinta Digimarkt nariams, paaiškinimus pateikė ponia Šnevel, tai vokiečio ekonomistė ir e, ponios Merkel patarėjų grupės narė. Taigi, jeigu yra krizė, IPS atitinkamai reaguoja krizę, dėl to, kad jeigu negalite užtikrinti garantijų bankams, tai visi susiduria su problemomis. Uh, Tačiau esant kriziai, problemos neišvengiamos ir sistema turi su krizėmis tvarkytis. Dėl to yra MRL. Tai didžiausia priemonė mūsų įrankių dėžutėje. Pats fondas net laikys, jeigu bus sisteminė krizė, nes e, bus įlietas didžiulis pinigų kiekis, kuris normaliom sąlygom nebūtų išnaudojamos. Bet e, vis tiek tas pinigų kiekis yra reikalingas ir reikia užtikrinti, kad jisai bus. Taigi, reikia atitinkamai apskaičiuoti fondą, e, kai ir lėšas, kurių reikia normaliam sistemos funkcionavimui, kai krizės nėra. Tai galima užtikrinti taikant kapitalo reikalavimus ir didinant banko skirų atsparumą ir taip pat BRD priemonės. Be to GSIPS, GLAC, TILAC kuris svarstomas G20 kontekste ir kur pagal kurį reikalavimai didiesiams bankams dar labiau griežtinami. Taigi, tai gana glaudžiai susijęs mūsų šios dienos diskusija. Ponas Hokmer teisingai pastebėjo, kad investicijų apsaugos sistemos gali būti skirtingų krypčių, tačiau jeigu sisteminės sąlygos tokios, kad IPS um, kelia kliūčių, o ne apsaugo sistemą, tai reikštų, kad e, iškyla grėsmė visam bankistės sektoriui. Įprastomis sąlygomis, kuogi IPS, tos investicijų apsaugos sistemos, yra naudingos. E, dar nepriejau prie apibriešties, kas tai yra, pirmiausia, dėl ko jos vertingos kadangi jos e, ne tik tai užtikrina garantijas ekspost, bet ir įsikiša nenumatytų įvykių atveju. Tai reiškia sumažina riziką, nes visos valstybės narės perspėja tą valstybę, kuri patiria, patiria sunkumų, kad kažkas ne taip ir kad reikia taikyti korekcijas. Tai tarsi tokia savidisciplino sistema ir šis parlamentas ir taryba e, kapitalų reikalavimo teisės aktuose e, tokią sistemą siūlo dėkti. Dėl to ją ja, mes ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Neturime šios sistemos pervertinti, tačiau manau, kad pakankamai sažiningai nupasakau, kas tai yra. Ponas Zimen jau minėjo, kad IPS gali būti įvairiausių. IPS rūšių yra tikriausiai tiek rūšių, kiek bankų rūšių. Nes visi žaidėjai, visi nariai veikia toje pačioje sistemoje. Yra kitą IP sistemą, kur, sakykime, aktualesnės išvestinės finansinės priemonės ir rizika yra atitinkamai apskaičiuojama atskirais atvejais. Yra tam tikras elgesys, kurio mes neskatiname, tai reiškia, kad tam tikras bankas negaus jokios naudos e, dėl to, kad jie yra IPS nariai arba nėra IPS nariai. Sakykime, yra kartais, kai e, keli didieji bankai sudaro IPS grupę, o kiti bankai į tą grupę nepatenka. Ir tie, kurie sudaro grupę, su jais turi būti elgiamasi taip pat kaip ir su atskirais bankais. Tačiau visą laiką Viskas priklauso nuo konkrečios e, situacijos ir e, toje pertvarkymo taryboje, pertvarkymo valdyboje mes taip pat pasistengiame kiekvieną kartą išvelgti konkrečias sąlygas. Tai reiškia, kad yra pakankama veiksmų laisvė ir e, kai IPS sėkmingai veikia, jos gauna atitinkamas paskatas, o jeigu veikla nėra tokia sėkminga, tai žinoma tų paskatų nebus, taip kaip jau aiškinau. Ir žinoma, e, tų paskatų dydis, e, ko, kiek toli tos paskaitos turėtų būti siekiančios. Čia siūloma nuo 0 iki 9 procentų ir dėl šių dydžių dar galima diskutuoti. Tiek mm, horizontaliai dėl IPS. Proporcingumas. Sutinkame su ponu Haukmark, manome, kad e, draudimo sistema reiškia, kad e, e, visos, visi subjektai, kurie gauna nutos iš tos draudimo sistemos, turi mokėti draudimo įmokas. Taigi, tos, tie subjektai, kurių rizika yra maža, E, turėtų mokėti mažesnės įmokas, tokias fiksuotas įmokas, e, kurių administracinė našta nėra labai didelė. Tačiau taip pat, e, jeigu pertvarkymo valdyba arba priežiūros institucija nustato, kad tam tikro bankininkistės subjekto rizikos lygis pasikeitė, atitinkamai jam taikomos kitokios taisyklės. Dėl išvisinių finansinių priemonių. Kodėlgi ponas Barnie mane įgaliojo aptarti šį pateiktą pasiūlymą? Dėl 75 procentų pagrindo ir viršutinių ribų. Pirmiausia, dėl to, kad išvestinės finansinės priemonės yra pakankamai didelės rizikos instrumentas, dėl to jie tenka į ketvirtąjį laipsnį, bet to yra dar saveikumo veiksnys, tačiau kol kas jis mums e, nekelia daug nerimo, mums atrodo, kad situacija normali. E, e, kapitalo reikalavimo direktyvoje nuosavų skolintų lėšų santykio koficijantas netaikomas išvesinėms finansinėms priemonėms. Mes dabar nagrinėjame situaciją, man atrodo, kad būtų protinga, švelniai tariant, kad išvestinių finansinių priemonių srityje būtų pritaikytos panašios taisyklės kaip ir kitose srityse. Taigi dabar e, kuriami modeliai ir pažiūrėsime, kaip jie veiks ir jeigu pasirodys, kad jie veikia, tuomet e, e, vėl paaiškinsiu parlamentui, kokie yra argumentai ir kaip veiktų modelis. Kitas dalykas. Užskaita E, ta užskaita priklauso nuo to, kaip bankai naudojasi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. E, dabartinė turimas statistika ir turimi duomenys apima penkis didžiausius eurozonos bankus. Ir e, matome, kad išvesinių finansinių priemonių naudojimas labai skiriasi. Kai kuriems bankams ir e, bankai negauna jokių paskatų iš to santykio, nuo savo skolintų lėšų santykio. Bet, kaip jau minėjau, tas išvesinių finansinių priemonių naudojimas skiriasi. Kai kuriems bankams kitos spektro gale tas santykis gali būti 50 procentų, tai reiškia, kad jų rizika yra pakankamai subalansuota. Ir čia pradedamas taikyti viršutinės ribos dėl to, kad politinės pono Barnie įsitikimams būtų toks. Nesvarbu, ko, koks e, protingas bebūtų paskaičiavimo metodas, e, nenorima per daug iškraipyti situacijos ir per daug iškraipyti mokėjimų, e, kad nesiskirtų mažų bankų įnašai ir didelių bankų įnašai. Taigi yra 25 procentų viršutinė riba, ir tai sudaro trečdalį bendrų išvesinių finansinių priemonių taikymo. Jeigu įnašas būtų 1 procentas, tai tuomet e, nuokrypis būtų 0,0,95. Taigi, viskas aišku, viskas suvaldoma, jeigu dar atsižvelgsime į tai, kad e, savo aps, skaičiavimuose neatsižvelgime į ketvirtą ramstį, nes jie, jį patenkintis bankai gana gerai prisitaiko prie įvairių situacijų ir kitų pokyčių. Mes turime atsižvelgti į bankų sektoriaus vidinius skirtumus, turime atsižvelgti į skirtingus banko dydžius, tačiau mes manome, kad e, mūsų pasiūlyti teisės aktai yra nuseklus ir protingi. Dabar dėl kitų užduotų klausimų, labai trumpai, ponė Ferrera, kodėl 9 e, procentai IPS nustatytas dydis. E, tai kompromisas 4 procentai pasirodė per nelik žemas dydis. Nulis procentų e, pasirodė per nelik mažas dydis dėl to, kad per didelė rizika yra su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis o iki 9 procentų pasirodė pagrystas dydis, tačiau žinoma, tai yra bendras paketas ir nekyla jokių klausimų, kad investicijų apsaugos grupės gaus visą naudą ir paskui investicinėms priemonėms teks netokios palankios sąlygos. Ne, mes tengiamės užtikrinti vienodas sąlygas visiems, tokia mūsų darbo dvasia. Kitas dalykas, noriu dar pasitikslinti. Sakote, kad e, bankui e, atliekant užskaitą kartais labai lengva manipuliuoti savo dydžiu. Aš manau, kad labai teisingai pastebėjote ir manau, kad apskaičiavimuose reiktų remtis metiniu vidurkiu tuomet e, lengva pažvelgti į pelno nuostolių ataskaitą ir paskaičiuoti e, nuosavų skolintų lėšų santyki. Bet kokiu atveju, atrodo, toks yra apskaičiavimo metodas. Liktai atsakiau ponui Ferber, tie tokie reklaminiai bankai, promociniai bankai irgi įtraukti ponui Zimen dėl 295 straipsnį C dalį kapitalo reikalavimų reglamente, tai taikytina ir grupėms ir tai taip pat numato papildomas sąlygas, e, kai pertvarkymo institucija nustato tą procentą nuo 0 iki 9, tačiau dvišalių pagrindų galiu jums smulkiau paaiškinti. Tai netaikoma tarp grupiniams įsipareigojimams, tačiau nuosavų ir skolintų lėšos santykis klausimas yra visiškai e, kitas dalykas. Tai skirta tik tai išvestinių priemonių rizikai apskaičiuoti. Uh, E, tarp grupiniai įsipareigojimai yra visiškai kitas dalykas ir e, IPS atveju jie apskaičiuojami taip pat kaip ir bankų grupėms. Taigi, tai, kas pripažįstama e, banko atveju, pripažįstama ir IPS atveju. Tai reiškia, panašus su panašiu sutampa. Ir man kolegos sakė, ir tai buvo didelė problema, kad IPS viduje yra kažkokių tarp IPS esančių įsipareigojimų, kuriais keičiamasi tarp IPS taip, kaip būtų keičiamasi bankų grupėje. Taigi, jeigu taip įvyksta, tai tuomet e, panašų tabdiname su panašiu ir taikome tos pačius reikalavimus, nei didesnius, nei mažesnius. Atrodo, kad atsakiau į ponios Zimant klausimą. Dėl 30 procentų sumažinimo jau atsakiau, puiku. Ir dar vienas paprastas dalykas. Kaip jau minėjau, pozicija sistemoje, ar jūs Ar jūs patenkate į tuos kliaustelius, ar nepatenkate, ar jūs į pirmus kliaustelius patenkate, ir į antrus, ar į trečius. Jeigu jūs esate toje fiksuotų įmokų sistemoje, jūs ją ir neperėsite, nes viskas paskaičiuojama prieš atmentant įsipareigojimus. Taigi jau minėjau, kad siekiamas panašus panašius darbinti. Dabar perėsiu prie to, kas sakė Pervanšperės. Nežinau, ar aš turėčiau dabar kalbėti apie laiškus, kuriuos rašo atskiri nariai, tai jūsų reikalas, aptarkite tarpusavyje. Vertėjai baigė darbą, dar porą minučių.